Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung. Labas rytas, pradėsime posėdį, septintasis darbo atvarkės e, punktas. ES e, atstovybių pranešimai, kolegos iš DEFCO direktorato atvyko komisaras Mamicar e, vakar atsintė laišką, tačiau turiu atsiprašyti, kad ne visiems jį persinčiau. Čia mano kaltė, tačiau šį rytą tai padariau ir noriu atsiprašyti kolegų ir svečių, nes dokumentų tikrai buvo daug. Aš pati Išanalizavau e, tą dokumentą ir vakar vakarę savo siaubui supratau, kad esu vienintelė, kuri galėjo susipažinti su to dokumentu. Sveikinu atvykusius generalinio direktorato svečius ir noriu suteikti jums ir žodį. Nežinau, kas pradės. Defko gal, ar ne? Merci, madame la présidente. Je vais m'exprimer en français. Ačiū, pana pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai. Dėkuoju Jums, kad surengėte šį susitikimą. Jūs turėjote jo galimybę pasikalbėti su mūsų generaliniu direktoriumi, kus kalbėjo apie mūsų planus, mūsų darbą 16 metais. Taip pat kalbėjote su komisijos nariu Mimica dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimų 16 metais. Šis susitikimas visgi dar naudingas, kad galėtume pakalbėti apie finansinio valdymo rezultatus. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad tai, ką mes vadiname išorės e, paramos valdymo ataskaita, buvo sukurta tam, kad būtų galima papildyti delegacijų vadovų patikinimo pareiškimus pagal 67 straipsnio 3 punktą finansų reglamento. Ir e, delegacijų vadovai turi pateikti deklaracijas, kad lėšų valdymas yra mm, legalus, nepažeidžia taisyklių ir e, vykdomas siekiant bendradarbiavimo vystimosi politikos tikslų. Be šios paprastos deklaracijos mes e, įvedėme ir valdymo sistemą, kuri leidžia realių laikų e, stebėti per informacinę sistemą, panaudojant šiuolaikinius informacinius stebuklus, kad galėtume stebėti KPI evoliuciją. Ir mes naudojame šią sistemą centrinių lygmenių, bet jį naudojama taip pat ir viso, visais organizacijos lygmenimis. E MR turi tam tikrus rodiklius, kurie apima tam tikrus elementus, leidžiančius įvertinti, kaip e, valdomas mūsų delegacijų vykdomas bendradarbiavimas, įskaitant politinį dialogą su šalimis partnerėmis, rezultatus pasiektus bendradarbiavimo dėka, e, delegacijos identifikuotus pavojus, rizikas ir kokios yra siūlomas švelnimo priemonės, kokios priemonės e, siekant pagerinti mūsų programų e, matomumą, kaip, ko, kokie veiksminga yra mūsų parama. Taip pat e, šalių vykdomas standartų ir veiksmingumo kontrolės darbas delegacijose galimybės komentuoti žmogiškųjų išteklių e, valdymą ir taip pat rezumė tų svarbiausių rezultatų rodiklių ir delegacijos vadovo patikinimo pareiškimą pateikti. <clears throat> Mes duodame e, nurodymus, kaip parengti e, tas ataskaitas, Sausio mėnesį delegacijos vadovas pasirašo e, ataskaitą, vasario mėnesį DEFCO direktorius parengė savo pranešimą, turėdamas jau tą informaciją iš delegacijų, delegacijų vadovo ataskaitas, o kovo mėnesį generalinis direktorius DEFCO pasirašo savo patikinimo pareiškimą ir parengė kolegijai ataskaitą. Na, mes perdodame visą šią informaciją institucijoms, Europos parlamentui, tarybai, auditorumams. 17 metų birželio mėnesį kolegija patvirtino komisijos metinę ataskaitą. Na ir visą šią informaciją, detalę informaciją mes pateiksime parlamentui E, e, gegužės mėnesių e, kaip Excelio lentelę, o spalio lapkričio mėnesiais visą analizę. Kaip jau sakiau, du tikslai, kuriuos, kuriais, kurių siekia delegacijų vadovo ataskaita, yra pateikti patikimą pareiškimą ir reikia, kad šis ataskaita turėtų visus elementus, kurie delegacijų vadovams leiktų pasirašyti tą šią deklaraciją, žinant visas detalės, nes e, informacija turima šiuose e, e, ataskaitose turi būti reali ir patikima. Taip pat patikima pareiškimas, kad žmogiškiai ištekliai buvo naudojami nustatytiems tikslams pasiekti, laikantis gero finansinio valdymo principo. <clears throat> Ir taip pat daroma išvada, kad kontrolės procedūros, e, vidinės procedūros delegacijose garantuoja, kad e, vykdomos, vykdomi sandariai buvo teisėti ir e, reguliarūs. Remiantis e, šiais kontrolės rezultatais, mes taip pat įvedėme e, nuolatinę stebėsena tų e, rezultatų rodiklių visais ligmenimis delegacijose, direktoratuose ir generalinio direktorato, direktorato lygmenių. Šio e, nuolatinio valdymo sistemoje taip pat rengėme dar ir e, ketvirtinės ataskaitas, kurios aptariamas DEFCO ir po to numatome, kokius reikia atlikti teisumotos veiksmus delegacijose, kad būtų galima pasiekti tikslų, jeigu matome, kad yra kažkokių iššūkių ar trūkumų. Kalbant apie skaidrumą, rodikliai pateikiami metinėje veiklos ataskaitoje, kuriuos rengia DEFCO ir NER direktoratai. Yra perduodami Europos parlamentui. Šiek tiek norėčiau nukrypti po pokalbio su komisijos nariu Mimica dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo mes iš naujo įvertiname perdavimo šių dokumentų procesą parlamentui. Mes manome, kad galbūt Kartais taikoma konfidencialumo per daug griežta interpretacija. E, finansinis reglamentas reikalauja neskleisti elementų, kurie gali būti konfidencialūs ir gali būti žalingi trečiosiam šalims jų atskleidimas. E, nors 80 procentų visos informacijos galėtų būti vieša informacija. Todėl e, mes galvojame, kad galime šiek tiek pakoreguoti tos EMR ir jos paskelbti ir perduoti Europos parlamentui be konfidencialumo reikalavimo, kad jos būtų galima naudoti be jokių apribojimų. Na ir kaip nebebūtų, mes esame visada jūsų dispozicijoje, jeigu reikėtų detalesnės informacijos e, šiaip 17 metų rezultatai rodo, kad e, rezultatai yra geri. 108 e, delegacijos, kuris turėjo renkti e, ataskaitas, išskyrus vieną, pasiekė daugiau kaip 60 procentų rodiklių įvykdymo rezultatą. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Markui Johnsonui, kuris pateiks detalius NER generalinio direktorato rezultatus. Ačiū, Lukai, ir ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komitetui už šią galimybę pristatyti 2016 metų rezultatus. Tik antrą kartą <clears throat> mūsų direktoratas tai daro, nes pirmą kartą mes apie pagrindinius veiklos rodiklius kalbėjome 15 metais ir juos pristatėme. Nereikia pamiršti, kad mūsų direktoratas buvo sukurtas 15 metais kartu su uh, pertvarkius DEFCO direktoratą. Ir be to mūsų direktoratas um, pristatė 18 pagrindinių veiklos rodiklių, nors uh, uždavinys buvo 24 veiklos rodikliai. Ta mes darome 16, už 16 metus. Bet noriu pasakyti, kad mes visą laiką dirbdami mokėmės, atlikome nemažą darbą ir uh, mokėmės metai po metų ir tikiuosi, kad 17 metais, kai kitais metais pristatysime veiklos rodiklius, viskas atrodys dar geriau. Taigi, ko pasiekėme? Kalbant apskritai, pasauliniu lygiu, man atrodo, kad rezultatai yra labai neblogi. Aišku, nereikia sustoti, nes yra ką dirbti toliau. Iš 24 KPI 20 rodiklių atveju generalinio direktorato lygių pasiekėme tikslų ir tai sudaro 83 procentus nuo visų įgyvendintinų rodiklių. 16 metų <clears throat> veiklos rodikliai gali būti lyginami su 15 metais, nes, kaip jau minėjau, tada mes teikiame informaciją apie 18 KPI ir minėjome 12 iš rodiklių, kurių sėkmingai pasiekėme, tai sudarė tik 15 procentų. Dabar jeigu pasižiūrėsime, kurios delegacijos nepasiekė KPI 60 procentų rodiklio. Panalizavus skaičius, jie nuteikia optimistiškai. Mes matome, kad vis daugiau delegacijų 16 metais pasiekė nustatytų rodiklių. Mes 15 metų pabaigoje vertinome 22 delegacijas ir vien tik tai viena delegacija nepasiekė nustatyto 60 procentų rodiklio ir nenostabu, kad tai yra Sirija. Jeigu panalizuosime skirtingas rodiklių kategorijas, tai pamatysime, kad trijų kategorijų atveju pasiekta pažangos. Pirmiausia, um, tvarkingas finansų valdymas ir nuosavų išteklių valdymas, tai yra KPI vienas, mes matome, kad padėtis pagerėjo palyginti su pradinėmis mokėjimų prognozėmis ir nuo 91 procento, kurį fiksavome 15 metais, šis rodiklis išaugo iki 95 procentų. O jeigu pasižiūrėsime, kaip istoriškai buvo teikiamas iš ankstinis finansavimas KPI 7, tai jisai sumažėjo 303 procentais arba 679 milijonais. Kaip matote, sausio mėnesį 2 milijonai buvo, o 16 gruodėje sumažėjo 1,4 milijono. Dabar KPI 9 taip pat sumažėjo. Toliau. Projektai. Mes 15 metais su projektais dviejų susijusių rodiklių nepristatama todėl galime remtis tik 16, 16 metų duomenimis, tai yra KPI 5 ir KPI 6 mes matome, kad pagrindinis dalykas tai visapusiškai ir visaverčiai išnaudoti visus, finans, visas finansavimo galimybės. Ir matome, kad apskritai probleminių projektų skaičius sumažėjo iki 36 procentų palyginti su bendru 100 procentų. Iš viso buvo 2149 projektai, o 576 projektai, jų gyvendinimas kėlė problemų, tai sudaro 27 um, procentus. Nebejotinai, kad uh, probleminiai projektai yra labai plati savoka ir tai gali būti itin probleminiai, pažymėti raudona spalva ir mažiau probleminiai pažymėti geltona spalva. Bet bet kuriuo atveju tai yra suminis rodiklis apimantis KPI 5 ir KPI 6. Turiu pasakyti, kad analizė parodė, kad yra nemažai atvejų, kai projektai buvo vertinami ir gyvendinami vadovaujantis pernelik optimistinėmis prognozėmis. Ir būtent ta kategorija ir yra probleminių projektų kategorija. Aišku, reikia atsižvelgti į aplinkybės. Yra tokių atvejų, kai aplinkybės labai sudėtingos ir kai su jomis susidurėma, mes stengiamės imtis korekcinių veiksmų ir net jei reikia, bandome pertvarkyti patį projektą mes dar negalime pasakyti, kokia yra tikroji padėtis, nes metai nepasibaigė ir nebejotinai daug išsamesnė informacija bus pristatyta kitais metais. Dabar kiti kapai rodikliai, kurie rodo, kiek efektyviai veikia vidaus kontrolės sistemos. Analizė parodo, kad ir šioje srityje pasiekta pažangos. Kapai 12 nuo 20 Tai 2016 metais, pavyzdžiui, e, teisėtų e, mokėjimų prevencija dėka eksante kontrolės sudarė 4,4 procentus, tai yra 129 milijonai eurų. Ir tokiu būdu rezultatai pagerėjo, nes mes eksante dar kontrolės pakopoje aptikoma daug daugiau. Uh, netinkamų mokėjimų. Dabar yra ir kiti KPI 21-24 susiję su metiniu auditų planais ir tų planų vykdymu. Nustatėme, kad 16 metais trys tokie KPI buvo, o teigiami buvo trys, o 15 metais tik vienas. Dabar kitas labai svarbus klausimas kągi rodo ši informacija, ką su ją daryti ir ką galvoja mūsų direktoratas, ką galvojo mūsų atstovybės. Na, dabar pereimas prie didesnio rodiklių skaičiaus. Mes savo direktoratą labai rimtai vertiname rodiklių panaudojimą. Aišku, mes vis dar mokomės, bet tie rodikliai yra svarbus. Svarbiausia, kad gerai suvoktume, ką jie atspindi. Ir pirmiausia, tai susijęs su mėnesinėmis finansinėmis ataskaitomis, kurio um, rezultatai atsispindi lentelėse. Uh, Tose mėnesinėse, tos mėnesinės ataskaitos yra svarstomos kartu su asmenėmis atsakingais už e, projektų valdymą ir atitink, su atitinkamais direktoratais. Kada mes gauname AMRS ataskaitas vasario mėnesį, mes jas labai atidžiai išanalizuojame ir tada direktorių lygių susitinkame su tais direktoriais, kurie yra atsakingi už konkrečią geografinę teritoriją. Ir su tais atsakingais asmenimis aptariame kilusias problemas, numatome, kokiu veiksmų reikia imtis, kokios pagalbos reikia komisijos delegacijoms, kad būtų išteisyta padėtis. Nuolatos vyksta diskusija su finansiniu uh, sutarčių valdytojais, kurie dirba Briuselėje ir taip pat su atstovybėmis. Nes finansavimą teikiantis padaliniai veikia ir mūsų delegacijose. Be to delegacijos yra asmenys susijimantis praktinę projektų įgyvendinimo pusę. Ir praėjusį mėnesį vyko didžiulis susitikimas, dalyvavo visi susiję asmenys ir buvo svarstomi, kaip įgyvendinami projektai buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, bet dabar dar negaliu paskelbti galutinių rezultatų, manau, tai galėsime padaryti metų pabaigoje. Taip pat vyksta nuolatinė analizė ir aukštesnio lygio vadovų lygių. Kai surenkama informacija, išanalizuojama, mes ją siunčiama delegacijoms, kad delegacijos e, galėtų e, turėti visą informaciją ir sekti, kaip toliau įgyvendinami darbo planai, įgyvendinami projektai. Taigi e, toks būtų mūsų veiklos apibendrinimas. Ir dabar suteiksiu žodį vėl Lukui, kad jis papasakotų, kaip veikia DEFCO generalinis direktoratas. Ačiū, tai taip pat bus visos rezumė, e, visos situacijos resmė. Nuo KPI įvedimo nuolat situacija gerėjo, tai yra normalu, nes KPI leidžia dėmesio delegacijose kreipti tam tikras problemas. Šiemet e, turėjome tokių pavyzdžių dėl e, mokėjimų terminų, nes tie terminai buvo dėl įvairių priežasčių Na, ir e, įvedus griežtesnius tikslus dėl mokėjimų terminų, dėl KPI ir mūsų KPI, kurie įvertina sąskaitų įvertinimą, e, registravimą per 7 dienas, tai leidžia pateikti informaciją komisijai. Taigi KPI e, vertina delegacijų tarnybų dėmesį problemams. Dėl trijų KPI kategorijų pagerėjimas e, vertintas. E, kalbant apie teisingą finansinį valdymą, senojo prefinansavimo sumažėjimas buvo užregistruotas Mes nuolat kariaujame šiuo prasme. Nes e, reikia e, tinkamai vertinti ateitį, bet e, praeitį, bet nereikia sukaupti to senojo finansavimo. Antras pavyzdys yra senų kontraktų dalies mažinimas. Kontraktai, kurie dar vis galioja, dar veikia nors veikla pagal jos e, sumažėjo. E, jų dalis sumažėjo nuo 19 iki 15 procentų per trejus metus ir mes ėmėmės priemonių dar labiau sumažinti e, jų bendrąją dalį mūsų portfelyje. Dėl vidaus kontrolės sistemos mes taip pat įvertiname eksantį kontrolės veiksmingumą eksantė kontrolė mums leidžia, pavyzdžiui, 16 metais susigražinti virš 100 milijono eurų ir ir vertinti, kad ši, tai nebuvo tinkamos išlaidos. Tai yra 2,46 procentai mūsų mokėjimų. Mūsų tikslas yra pasiekti 2 procentus ir 2014 e, metais E, tos e, neteisėtos šlaidos sudarė mažiau negu 2 procentus. Taip pat e, smarkiai pagerėjo ir audito planų vykdymas. Ir mes pasiekėme, ko siekėme audito planavimo srityje. Kalbant apie delegacijų rezultatus, iš pradžių turėjome E, šešias delegacijas, kurios nepasiekė, pasiekė mažiau negu 60 procentų tikslą. Todėl mes e, norime šioms delegacijoms parengti specialius planus. Turime delegacijų, kur buvo akivaizdu, kad valdymas buvo sudėtingas dėl politinio ir saugumo e, situacijos. Kai kurios delegacijos teigia, e, kurių KPI buvo raudonoje zonoje, bet mes įvertiname e, priežasčius ir situaciją koreguojame. dėl tų e, šviesoforo e, šviesų mes kiekvieną metą mes vertiname žaliai tas projektus, kurie veikia gerai, geltonai, raudonai, kur negerai. Ir čia naudojame labai galingą priemonę ir dėkojame parlamentui, kuris mus paskatino sustiprinti mūsų analizę šioje srityje. Na ir pirmą kartą 2016 metais mes e, nustatėme problemų tipologiją, e, kodėl vėluoja projektai ar kodėl e, tikslai, projektai nepasiekė savo tikslų. Taip pat delegacijų paprašėme pasiūlyti korekcinės priemonės, kad būtų galima aptaisyti situaciją. Visą tai yra naudinga, turint šią problemą tipologai, nes tuomet galima nustatyti, kaip Markas sakė, intervencijų e, logiką ir kodėl silpnėja projektai. Todėl tuomet galime sustiprinti priemonės e, restruktūrizuojant projektus, geriau įvertinti rizikas, būti labiau realistiškiams e, dėl siekiamo tikslų ir galiausiai renkti projektus, e, dėl kurių galima tikrai tikėtis, kad e, tikslai, kuriuos iškėlė kolegija, bus pasiekti. DEFCO tų projektų yra virš 3000 yra įvairiausių sričių. Kai kuriuose vietose trūksta partnerių efektyvumo, tačiau visą tai leidžia mums įvertinti visą skalę ir taip sumažinti tokių projektų, kurių yra raudonojo zonoje. Jie sudaro apie 4 procentus, o kontrolinis dydis yra 10 procentų. Na ir galiausiai, kaip sakiau iš pradžių, e MR ir KPI yra labai naudingos priemonės rengiant patikinimo pareiškimus ir taip pat mums naudingos priemonės kontroliuojant valdymą. Ir manau, kad galima daugiau investuoti į šią sistemą, jau daugiau kaip metus, pusantrų metų turime e, atskirą E, e, eilutę, kuri mums leidžia e, skirti dėmesio KPI, renkti veiksmų planus, kad būtų galima reaguoti į tas valdymo problemas, kurios trukdo pasiekti tikslų. KPI tapo DEFCO direktorato šiaip bendros kultūros dalimi. Ir mes daugiau nėra taip, kad nebūtume, neanalizuotume KPI. KPI taikymas evoliucionavo, aišku, nes jeigu mes, e, jų tikslas yra rasti problemas ir jas išspręsti. Tai panašiai kaip šviesoforas, pagal šviesoro kolegos turėtų būti nusteikę labiau pesimistiškai dėl savo projektų nes tai leidžia e, rasti tuos projektus, kuriems kyla pavojus. Savo esme, KPI neturėtų būti labai geri, nes reikia rasti tuos elementus valdyme, kuriuos reikia tobulinti ir siekti ambicingesnių tikslų. Ačiū. Ja, dank. Das ist ja heute... Labai ačiū. Šiandien tikrai ypatinga diena. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie naudingą priemonę. Noriu padėkoti už tą nuostabų darbą, kurį atliekate nuolat analizuodami statistinius duomenis. Mes retai kada dėkojame, tačiau šiandien beveik kalėdos, taigi tikrai ačiū Dėkoju Jums. Manau, kad mūsų tikslas bendras. E, patobulinti ES išorės lėšų valdymą, numatant tinkamas valdymo struktūras. Todėl aš manau, kad nuolatinė komisijos stebėsena be galo svarbi. Svarbu, kad komisija e, rimtai vertina tiek DEFCO, tiek NER ataskaitas ir mes matome, kaip jūs dirbate su skirtingais duomenimis ir manau, kad e, galime parodyti ir visuomeniai, kad tobulėjame ir efektyviau valdome ES lėšas. Tikriausiai jūsų nestebins, kad turiu porą klausimų. Galbūt norėčiau, kad generalinis e, direktoratas e, savo duomenų vertinimo metodologiją pasivytų generalinį DEFCO direktoratą, rengdamas konsoliduotas ataskaitas. Ir aišku, gal būtų gerai, jei būtų įmanoma paprasčiau susipažinti su jūsų teikiamomis ataskaitomis. Um, Pirmiausia, kreipiuosi į generalinio NIR direktorato atstovą. Jei pažvelgsime, kokių delegacijų projektai vertinami kaip teigiami ar neigiami, e, Jūs kalbėte apie 79 procentus, Ukraina 73 projektai, Sirija 69 e, procentai, e, dar mažiau nei buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, e, Armenija 71 procentas, Libanas 60 procentų. Taigi matome, kad daugelis projektų patenka į tą pavojingą, probleminę raudonąją zoną. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs ketinate išspręsti šią problemą. Uh, atidžiau panagrinėjau Albanijos situaciją. Ten pusė visų darbuotojų atsakingi už auditą pasikeitė 2017 metais. Todėl būtų įdomu sužinoti, kaip prognozuojate, kaip tai paveiks ataskaitų teikimo procesus. Kalbant apie e, veiklos e, projektus, ypač infrastruktūros srityje. Serbijoje 55 procentai visų projektų yra vertinami neįgiamai, patenka į raudonąją zoną. Taigi būtų malonu sulaukti jūsų komentaro apie didžiuosius Serbijos projektus. Turkija. Panašu, kad Turkija nesusiduria su jokiamis problemomis. Turkijos delegaciją būtų galima vertinti kaip pažangę e, delegaciją, tačiau gal visgi yra kažkokių problemų, o gal galėtume pasakyti, kodėl jiems taip sekasi, nepaisant to, kad šiaip uh, padėtis šioje šalyje yra ne pati geriausia. Generalinis DEFCO direktoratas puikiai dirba su duomenimis ir kita vertus net sulaukia neigiamų ataskaitų. Mes džiaugiamės, nes tai rodo jūsų atsakingą požiūrį į jūsų darbą su skaičiais. Kalbant apie um, finansuojamas programas, jūs teigiate, kad kai kuriais atvejais e, jos nėra pagrystos. Ar turite kokių rekomendacijų, kaip, kaip būtų galima geriau organizuoti šių programų auditą? Generalinis DEFCO direktoratas nustatė trūkumus. 60 procentų maždaug visų projektų susiduria su e, problemomis. 98 procentai Jemene ir Eritrėjoje, netgi skaičius šis išauga dar labiau. E, tačiau įdomu sužinoti, kaip jūs ketinate pagelbėti tom šalims, nes 98 procentai yra beveik 100 procentų. Taigi, kaip teikiate tą e, pagalbą konkrečiai valstybei? Iš 15 projektų, 10 projektų išorės pagalbos valdymo ataskaitose yra susijęs su biudžetu. Taigi, pirmininkė pasitaiso 6 iš 10, o 8 iš 15 susiduria su problemomis ir tai taip pat yra projektai susiję su biudžetu. Kasgi nutiko, kad iš esmės padėtis lyginant su praėjusiais metais pablogėjo ir kaip jūs vertintumėte situaciją? Taip pat, ar yra kažkoks juodasis sąrašas tų valstybių, kurioms nesisekė pastaraisiais metais ir kaip jūs siejate, ar jos kažkada teikia lėšas valdo kažkaip geriau nei anksčiau ir kas joms taip padeda. Pan, jei panagrinėsime 110 delegacijų, kurių dar laukia auditas, tai Madagaskaras yra viena iš dešimties blogiausiai besitvarkančių delegacijų ir nuo 2014 metų ten e, vykdomi auditai ir jie vis dar besitęsiantys Kongo, Čadas, Centrinė Afrikos Respublika taip pat sudėtingos valstybės. E, jos taip pat patenka į tų blogiausiai besitvarkančių valstybių sąrašą. Ar galėtumėte paaiškinti, gal čia yra kažkokios priežastys, ar matote kažkokias tendencijas, kaip tai vertintumėte? Gal Johnsonas pradės ar panas Bagiu, kaip, kaip jums geriau? Uh, Madam Chair, you... Pane pirmininkė, jūs įvardijote ne vieną delegaciją, kurios susiduria su projektų įgyvendinimo problema. Aš aišku negaliu papasakoti jums apie kiekvieną delegaciją atskirai, nes šiuo metu tiesiog neturiu informacijos. Tačiau ką mes padarėme? Mes nebejotinai nuolatos kalbamės su delegacijomis, kad būtų imtasi ištaisomųjų veiksmų. Aš jau kalbėjau šiek tiek apie tai, kokie mūsų santykiai su DEFCO generaliniu direktoriu ir atitinkamai mes pertvarkome savo darbą atsižvelgdami geriausią patirtį. Nes DEFCO yra rodiklių motina, taip sakant, o mes tiesiog žiūrime, kaip e, jų laikomasi, kaip yra įgyvendinami ir stengiamės bėgti tarsi paskui. Aš nežinau, ar mums visada viskas pavyksta. Jūs labai teisingai pasakėte, kad mes susidurėme su problemomis ir iššūkiais ir vienas iš svarbiausių dalykų, kuris kelia problemų, tai pačių programų įgyvendinimas. Tačiau padėtis Turkijoje skiriasi gerokai nuo kitų šalių padėties. Turkijoje mes dirbame pagal naudos, šalies naudos gavėjos principą, dirbame su Turkijos valdžios institucijomis ir um, turiu pasakyti, kad um, skirtingai yra įgyvendinami projektai, skirtingai yra jie vertinami. Tai nereiškia, kad nėra jokių problemų, bet mes nuolatos raginame Turkijos valdžios atstovus užtikrinti spartesnį projektų įgyvendinimą. Visgi um, yra tam tikri iškilę iššūkiai, kurie neišvengiamai daro poveikį pačiai padėčiai ir uh, dėl to sudėtingėja projektų įgyvendinimo valdymas. Mes neseniai praėjusiais metais pradėjome projektą skirtą palengvinti pabėgėlių apgyvendinimo sąlygas uh, Turkijoje. Ir dar noriu pasakyti, kad uh, dėl Albanijos taip keitėsi personalas. Uh, ir dėja su tuo mes nuolatos susidūrėme delegacijų darbe. Tiesiog turime taip gyventi. Mes, aišku, imamės padarinių švelninimo priemonų kad būtų užtikrintas programų įgyvendinimas ir nebejotinai, kad Albanijoje įgyvendinamos svarbios programos tiek politinių, tiek kitų lygių. Nes tai e, savai mes suprantama, Albanija yra pasukus Europinės integracijos kelių. Mes atitinkamai bandome koreguoti programas. Dar turiu pasakyti, kad Albanijos delega, Albanijoje delegacijai vadovavo tikrai labai kompetitingas e, kolega ir mes atižiai stebime, kad e, galima būtų išvengti padarinių tais atvejais, kai e, susiklošiusių aplinkybių mes negalime tiesiog pakeisti. Gal galėčiau grįžti prie kai kurių klausimų, bet man reikia dar pasižiūrėti savo užrašuose. Todėl dabar perduosiu žodį Lukui, kad jisai atsakytų jūsų klausimus, o aš paieškosiu informacijos savo uh, užrašuose. Taip mums reikalinga informacija apie Serbiją. Ačiū, ponia pirmininkė. Savo ataskaitoje minime devynės delegacijas, dėl kurių nepasiekėme KPI tikslų. Matėte jų pavadinimus, vertiname jų rezultatus ir matome 24 KPI. Trūksta tik tai 5 ir 6 KPI, kur e, projektai E, kur nėra tų spalvų, e, spalvomis įvertinta. Mūsų ataskaitoje mes e, pranešėme komisijos nariams, kad vykdoma delegacija dėl 5-6 KPI ir turime dvi delegacijas, kurios turi didesnę dalį projektų savo portfeliuose, kurie yra raudoni arba geltoni. Turime kitą sąrašą, kuris pradedamas nuo Jemeno, e, po to Eritreja, Botsvana, Mali, Mozambikas, Gana, Mauritanija. Lesotas ir taip pat Meksika ir Pietų Sudanas. Šiuo atveju, kaip ir pagal kitose kapai, mes iš geografinių e, direktoratų ir delegacijų parengti veiksmų planus. Kiekvienu atveju, priklausomai nuo nustatytos priežasties, dėl tų dviejų KPI ir kaip ir kitų, delegacija turi sugebėti mums pasakyti, kokios yra priemonės, kurių jie imasi, kad pagerintų situaciją. Čia ne tik tam, kad galėtume konstatuoti tai ir pateikti informaciją parlamentui ir tarybai, bet ir kad turėtume planą, kaip problemą spręsti. Tai yra svarbu ir biudžetinė prasme. Ir mes žiūrime tai, kaip interpretuojame, kaip ir interpretuoti reikia skirtingas tas spalvas. Pavyzdžiui, jeigu sustabdomas projektas arba suspenduojamas e, biudžeto parama arba atidedamas e, pagalbos pervedimas į biudžetą arba kol projektai bus priklausomai nuo to, ar projektas geltonas ar raudonas, bet problema yra ta. Mes neskiriame lėšų dar, todėl vėluojame vykdyti projektą, todėl mes e, tas projektas vertinamas raudonai. Jeigu, jeigu vėlavimas yra e, raudonai. Ir jeigu mes nepervedame lėšų, tai bus sunku pasiekti to tikslo. Tačiau pinigai juk nepervesti. Pinigai yra apsaugoti, todėl svarbu suprasti, kad kalbant apie biudžetą, iš esmės tai yra e, pervedimo vėlavimas e, dėl to, kad e, projektai vertinami geltonai ir raudonai. Ir biudžeto paramos programa figuruoja sąraše. Ir aišku, jeigu didesnė parama, tai yra tarptų dešimties svarbiausių e, projektų. Dėl auditų. Turime audito planą, kuris skirtas triems metams. Mes įvertiname šio audito vykdymą N, N plus 1, N plus 2 metais didžiąją laiko dalį, jeigu konstatuojama audito vėlavimą, tai reiškia, kad tai yra dėl bendradarbiavimo. Ir jeigu bendravimas yra sudėtingas ir auditai yra sudėtingi, terminai auditams yra ilgesni ir keitimas informacija laiko tarvis yra ilgesnis ir dėl to būtent dėl bendravimo problemų taip atsitinka. E, bet aišku, kad mūsų planavimas turbūt irgi nėra realistiškas. E, ir kalbant apie gerą finansinį valdymą, labai svarbu turėti realistišką planavimą. Mes reikalavome, kad delegacijos įvertintų kaip galima subtiliau galimybės įvykdyti auditą arba ne savo planuose Aišku, yra ir kitų priežasčių, gali būti personalo trūkumas, personalo mokymo trūkumas ir mes tokiais atvejais mes bandome imtis priemonių, kad galėtume išspręsti problemas kaip ir e, su KPI taip pat. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū už e, svarbius išaiškinimus. Dar vienas svarbus klausimas. Kaip ES ambasados prieėmė šią žinę? E, ar kaip atrodys visa procedūra? Ar pasi, ambasadoriai pasirašė, kad susipažino su jūsų ataskaitomis? Ar nėra taip, kad tiesiog e, visi dirba izoliuotai ir nebandoma e, derinti tų diplomatinių ir politinių uh, E, klausimų su finansiniais. Taigi, koks jūsų įspūdis? E, pone Bagi, laikraščiuose buvo parašyta, kad e, Afganistano atstovai įsivėlė į alkohol, prekybą alkoholiu. Ar tai vietos darbuotojai, ar tai komisijos net galbūt atstovai? Ponas Johnson gal pirmiausiai apie ES ambasadas. Say... Turiu pasakyti, kad esu patenkintas darbu su ambasadoriais, kaip jie reaguoja. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo geriau suprantame padėtį ir tai labai svarbu, norit užtikrinti, kad viskas būtų kaip galima tinkamiau atlikta, dažnai net itin nepalankiomis aplinkybėmis. Aišku, labai daug informacijos apie pagrindinės veiklos rodiklius e, atkeliauja per mūsų atstovybės, jas siunčia ambasadoriai. Todėl mes e, nuolatos ambasadoriams primename, kad labai svarbu ne tik e, jausti atsakomybę, bet nepamiršti, kad e, aktualų informaciją pasiūsti ir su, jeigu reikalinga, mes netgi organizuojame papildomas konsultacijas, nekalbant apie nuolatinius kontaktus, tą ketiname daryti įvairiomis programomis ir, pavyzdžiui, jiems grįžus naujųjų metų atostogų pas mus. Mes taip pat atkreipėme jų dėmesį tai, kad e, susitikimai, kurie vyksta ir mūsų posėti šiandieną, nėra tik dėl varnelės planuose, nes e, jie, kaip tik jų metu ir įvertinama atsakomybė bei tai, kaip dirba atstovybės bei direktoratai. Dėl ES ambasadorių, manau, kad sukūrus e, Europos išorės veiksmų tarnybą buvo tam tikras adaptacijos laikotarpis, nes ambasadoriai e, e turėjo susipažinti su valdymu, nes tai buvo delegacijų anksčiau darbas. sakyčiau, kad dabar e, dėl išteklių valdymo yra žinios vienodos ir šis darbas yra labai svarbus delegacijų darbo dalis. Delegacijos 70 e, procentų darbuotojų dirba e, bendradarbiavimo srityje. Be to, delegacijų vadai turi savo atsakomybę, nes jie pasirašo ataskaitas ir patikrinimo pareiškimus. Ir be to, jie gauna generalinio valdym, generalinės valdybos reakcija dėl po to jie turi parengti ir veiksmų planus tam, kad pakoreguotų situaciją, jeigu yra problemų. E, MER ir delegacijų rezultatai aptariami taip pat ir tarp direktorių, geografinių direktoratų ir delegacijų vadovų per regioninius seminarus, kur vyksta dialogas su atskiromis delegacijomis, kaip, kaip aptariamas visas planavimas. Taip pat peržiūrami visi problemiški projektai ir KPI, kurių nesilaikoma. Taigi atsižvelgiame į tai, tai, kad yra skirtingų kultūrų, tarptų įvairių ambasadorių ir regioninio variavimo. Taip pat atšvelgiame į paramos svarbą ir gerą finansinį valdymą. Dėl Afganistano aš dėje, aš tokios informacijos neturiu. Aš e, suprantu, kad ši informacija paskelta spaudoje, bet mes tokios informacijos dėl e, kažkokios tai prekybos alkoholiu Afganistano delegacijoje neturiu. Na, mes jūs atsiūsime spaudos pranešimus. E, ši informacija pasirodė, man atrodo, prieš 3-4 dienas. E, dar visų detalių taip pat nežinome. Dėl to aš uždaviau šį klausimą. Kitas koks yra MR etapas. Sakote, kad KPI kontrolinis dydis yra 60 procentų. Kaip kontroliuojate, ar šis dydis yra jau virštinė riba ar ne? Kaip su šiomis ataskaitomis ketiname evoliucionuoti ateityje? L'objectif Mūsų tikslas pasiekti būtų 100 procentų KPI, 100 procentų delegacijų bet e, na, medžiai neauga iki dangaus. Ir e, kai žemiau 60 procentų mes reikalaujame plan, veiksmų plano, kad būtų gerina situacija. Tai nereiškia, kad kiekvienam, kai pasakėme KPI, 60 procentų, jeigu KPI nepasiektas iki 60 procentų, tai met reikia imtis veiksmų. Mūsų tikslas, kad devynios delegacijos, kurios nepasiekė 60 procentų, pasiektų šį lygį. Bet bėgant laikui, manau, kad 18, 19, 20 metais pakeisime kai kurios KPI, kad skirtume daugiau dėmesio probleminėms rytims, kad kai kuriuose delegacijos būtų pasistumėta į prie kitose srityse, kur yra daugiausia problemų. No, Aš pritarčiau viskam, ką sakė Lukas, nors tiesą pasakius standartas toks, kad reikėtų siekti 60 procentų arba daugiau, bet tai yra ta žemutinė riba, kurios pageidautina laikytis. Ir aš jau rodžiau skaidrės, kuriuose pateikta informacija, kad yra delegacijų, kurios e, apie 90 procentų KPI įgyvendina. Todėl mes iš tiesų siekiame, kad visi <clears throat> laikytųsi kuo didesnio skaičiaus KPI, bet nenustatome jokių tokių tikslų, kurių esant tam tikrom aplinkybėm nebūtų įmanoma apskritai pasiekti, nes kai kurios delegacijos uh, atsižvelgianti padėti vietoje negalėtų tiesiog e, jų pasiekti. Bet yra ir kitokių situacijų, kur padėtis normalesnė. Tai tokiu atveju, jeigu mes nustatome, kad laikomasi tik 60 procentų rodiklių, mes jau tada susirūpiname ir kalbamės e, su delegacijomis. O dabar norėčiau grįžti prie ankstesnio klausimo. Uh, Dabar, kai pagalvojame apie tą regioną, kuris siekia ES narystės ir apie mūsų kaimynės, galiu pasakyti, kad vienas dalykas, kuris padeda mūsų delegacijų vadovams, tai tikras suvokimas, kad visa ta finansinė pagalba, kurią teikia ES, vaidina labai svarbu vaidmenį santykiuose su trečiosiomis šalimis ir mes tą finansinę pagalbą galime naudotis kaip tam tikrų svertų, kad padėtis šalyse, su kuriomis bendradarbiaujame, pasikeistų. Ir tas suvokimas iš tiesų padeda daugiau dėmesio skirti pačiai pagalbai. Svarbiausias dalykas, kad visi finansiniai ištekliai skirti pagalbai būtų tinkamai panaudoti. Pane kolegė Šmit, ačiū. Nors nenorėjau nieko sakyti, dabar jau privalau. Nelabai supratau. E, Pane pirmininkė klausė apie biudžetą pagalba biudžetui, e, tiems toms e, prastai besitvarkančiams šalims. Ir mes vis kalbame apie probleminius projektus. Beveik ketvirtadalis visų projektų e, susiduria su projektais. Na, mums gal niekas ir neskauda, vis tiek reikia juos e, remti. Tačiau ar tai ne problema? Jūs e, Nekartą kalbėjote apie tai, kad reguliariai vyksta diskusijos jūsų lygmeniu E, ir kaip aš suprantu, vis dėlto tik diskutuojant e, problemos neišsprendžiamos. Aišku, malonu, kai delegacijos pateikia klausimus, tačiau vis dėlto svarbiausia yra atsakymai. Ir aš taip ir nesupratau, ko jūs siekiate, nes tikrasis tikslas turėtų būti šimtas procentų niekas kitas neturėtų mūsų tenkinti, nesvarbu, su kokia valstybe bendradarbiaujame ir ką remiame. Aš matau, kad čia daromi reveransai. Ambasadori pripažįsta, kad taip, projektas gal toks ar anoks, reikėtų čia e, tobulėti. Tačiau aš taip ir nesupratau, kokie konkretūs rezultatai to kalbėjimo. Aš manau, kad turėtume siekti ambicingesnių ir didesnių tikslų, todėl kad galų gale vis dėlto um, mes operuojame mokesčių mokėtojų pinigais. Turbūt dabar e, iš karto suteiksime galimybę atsakyti. Je, re, je réponds sur l'appui budgétaire. Dėl biudžeto galiu atsakyti. Turime du KPI, kurie yra skirti įvertinti konkrečią situaciją. Pirmiausia, jei projektas vėluoja, pavyzdžiui, turiu skirti tam tikrą sumą N metais dėl tikslų, kurie yra iškelti. N plus 1 e, metais turiu pervesti kitas lėšas, kurios skirtos kitiems tikslams. Ir turiu dar vieną rodiklį, kuris įvertina mūsų sugebėjimą pasiekti rezultatą. Tikslas yra, turi būti pasiektas po trijų metų, bet dabar turint E, situaciją konkrečią, matome, ar galime pasiekti tą rezultato. Jeigu imsime programą dėl biudžeto paramos, kuri yra blokuojama, nes nėra rezultatų ir aš negaliu pervesti numatytos paramos dalies, yra situacija, kuomet yra vėluojama, nes mano tikslas yra įgyvendinti projektą ir jeigu aš, jeigu jis pavėluoja, aš nepervedu lėšų projektas yra raudonoje zonoje, nes tikslas yra pasiekti yra projekto įgyvendinimą. Jeigu ne, e, neperėdau pinigų, tai yra rizika, kad e, projektas nebus teisingai gyvendintas, bet aš pinigus laikau. Todėl projektas yra raudonas. Reikia skirti situacijos, kuomet projektas e, yra raudonas nuo to pasakmių. Tai gali turėti finansinių pasiekmių, tačiau mūsų atveju tai neturi finansinių pasiekmių. Jeigu projektas yra raudonoje zonoje, e, tai mūsų vystimosi paramos tikslas nebus pasiektas. Tai reiškia, mūsų partneriai nepasieks to tikslo. Todėl aš ir sakau, jeigu mūsų pinigai ir nepervesti, tai vis tiek projektas yra raudonoje zonoje ir tikslas nepasiektas. Tiek. No, I, I, I that... Aš visiškai pritariu tam, kas sakė Lukas ir manau, kad <clears throat> puikiai paaiškinta, kokia mūsųse dabar padėtis ir aš manau, turi būti visiems aišku, kad yra tokių projektų, ypač jų įgyvendinimo pradinėje stadijoje, kai sunku viską įvertinti. Taip, mes juos vertiname pasitelkidami rodiklius, bet taip pat ir sveika, normalia logika. Todėl jau pastebime, kad pačioje pradžioje projektų įgyvendinimo būna problemų. Taigi mes ką stengiamės daryti? Mes stengiamės įvertinti <clears throat> kad jie duotų naudos. Ir ar mūsų tikslas yra prisidėti prie IR darbo, ar tiesiog stebėti. Toks yra skirtumas. Bet akivaizdu, kad rodiklių pagalba mes įvertiname projektą ir kartais reikia tiesiog jį pertvarkyti net. Dar noriu pasakyti, kad ta spalvinio žymėjimo sistema yra <clears throat> įprastinė gero valdymo sistema. Ir tai lygiai ta pati sistema, kuria naudojama ir privačiame sektoriuje tam, kad įmonės įsiaiškintų, kiek gerai jos dirba. Ir priklausomai nuo spalvos, kurie žymima projektas, mes aiškiai suvokiame, ar pavyzdžiui projektas vėluoja, ar tikėtina, jog bus susidurta su rimtais projekto įgyvendinimo tikslais. Kartais pavojus kyla dėl, na sakykime, kad ir mūsų kalties, jeigu mes užsibrėžiame per nelik ambicingus tikslus, bet kitais atvejais rizika atsiranda dėl išorės veiksnių. Pavyzdžiui, parama biudžetui, sakysime, ne generalinio direktoratas, kaip jūs žinote, teikia tokią paramą kaip pavyzdžiui ir biudžetinė parama teikiama pavyzdžiui Ukrainai. Yra, aišku, nustatytos sąlygos ir dažniausiai tarp sąlygų yra reikalavimas laikytis teisinių normų. Ir jeigu Ukrainos rada nepriima atitinkamų įstatymų, mes tiesiog netliekame mokėjimo. Ir tai mes vadiname gerų finansų valdymų. Tokiu būdu finansavimas tampa savotiškų svertų. Ir finansavimas suteikiamas tik tada, kai tenkinamos nustatytos sąlygos. Be šitų veiksnių mes taip pat atsižvelgėme ir į kitas aplinkybės. Pavyzdžiui, pagalba pilietinėms visuomenėms, kurios veikia sudėtingomis sąlygomis. Ir tada, pavyzdžiui, galima net priimti sprendimą, ar a, konkretus projektas gali būti vykdomas toliau, nes, pavyzdžiui, gali kilti tokių problemų, kaip e, nevyriausiai pilietinių visuomenės organizacijų nepripažinimas vyriausybinių lygių. Mes tada atitinkamai veikiame ir tokiu būdu stengiamės užtikrinti tinkamą darbą. Noriu labai e, padėkoti, kad paaiškinote tą šviesaforo spalvų sistemą. Supratau dabar. Aš tikrai nesu paramos biudžetui šalininkė ir vis dar nesuprantu, kodėl tiek daug žmonių džiūgauja. E, Tačiau, aišku, jūsų ambicijos e, mane įkvepia. Optimizmas ir ambicijos yra sveikintini. Bet visgi tas ketvirtadalis probleminių projektų verčia siekti labiau realistinių tikslų, ypač uh, Taip galvoja tie žmonės, kurie nesusipažinę su projektais. Tikrai mane džiugina jūsų optimizmas, tačiau mano supratimu tas 25 e, procentų prastų e, projektų skaičius tikrai gazdina. Turiu pasakyti, kad 25 procentai yra pažanga. Aš suprantu, kad niekas, niekam ta situacija nepatinka, tačiau mes bandome situaciją ištaisyti. Būtų blogai, jei visi sėdėtų sudėję rankas, tačiau taip nėra. Ir e, kolegos iš generalinių direktoratų apie tai šiandien ir kalbėjo. Noriu padėkoti jiems, e, kad atvyko. Dėkoju, kad e, pas, pasidalinote savo patirtimi ir nuomonę. Aš pati e, labai nadugniai gilinausi į jūsų ataskaitas e, ir tiesiog noriu paprašyti nenuleisti rankų, nes jei jūs jas nuleisite, tai niekas ir nevyks. O, o e, neremti ambasadų taip pat nėra e, protingas žingsnis, niekur tai nenuves. Aišku, mes visi žinome, kad reikėtų galbūt geresnių rezultatų. Tas 60 e, procentų tikslas e, yra vis, visų siekiamybė. Ir gal ateityje taip ir bus. Noriu padėkoti Jums už tą didelį darbą, kurį dirbate kasdien. Šis darbo tvarkės punktas baigiamas, periname prie aštuntojo darbo tvarkės punkto e, pastatų politika Luksemburgė. Noriu pasveikinti ponę pranešėją Holmeier ir taip pat e, sveikinu OIL direktorių. Sveiki atvykę. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Holmeier. Ji pristatys e, gan neįprastą projektą. Mėla pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės, aš gal nepristatinėsiu viso projekto, tačiau noriu pasidalinti kai kuriais duomenimis e, susijusiais su Grospach pastatu. Dabar Luksemburgė privalome nuomoti patalpas, kurias e, dalyjamės su spaustuve ir turime tų patalpų prietaisus ir visą infrastruktūrą pritaikyti savo reikmėms. Kartais susidurėme su saugumo spragomis, ne visą laiką prieš gaisriniai reikalavimai atitinka tuos plotus, kuriuos nuomojame. E, buvo labai sudėtinga surasti tinkamą pastatą e, mums ir pasirodė, kad Drosbach pastatas yra pats tinkamiausias. Jis nėra tikrai kažkoks idealus, tačiau tai buvo geriausia alternatyva. Taigi mums tiesiog teko susitaikyti su situacija, bet turiu pasakyti, kad vertinant visą procesą, susidūrėme su tokiamis problemomis, kurios 17 metais neprimtinos mes radome tame pastate kavos pakuočių atsargų, net ryžių ir kitų maisto pro, e, produktų. Aš iš pradžių galvojau, kad taip neturėtų būti. Šiandien paprastai na, būna taip, kad pristatoma, pristatoma tik tiek maisto atsargų, kiek reikia pavyzdžiui, kalbant apie spausdinimo paslaugas, tai niekas nebando bendradarbiauti, visos institucijos turi atskirus spausdinimo padalinius ar padalinius spaustuvėse, neieškoma kažkokių sinergijų ir tyrinėjant situaciją vis aiškiau e, per piršosi išvada, kad tai, kaip visi procesai ir darbai vyksta Liuksemburgė, netitinka 17 metų standartų. Aš manau, kad galima e, tarp institucinių lygmenių bendradarbiauti veiksmingiau, juo labiau, kad Liuksemburgė įsikūręs e, teisingumo teismas, parlamentas, Ir mano supratimu tikrai nėra prasmės kiekvienai institucijai turėti spausdinimo skyrius. Aš manau, kad galima ieškoti būdų, kaip bendradarbiauti. Kalbant apie saugomas atsargas, taip pat turėtume iškelti klausimą, kodėl reikalingos tokios didelės maisto atsargos, kurios išsinaudoja tik po keleto mėnesių. Miltai, e, ryžiai, e, anksčiau, aišku, buvo suprantama, kad e, tiek daug jų saugoma, tačiau šiandien tai beprasmiška kava, kam reikia didelių pakuočių kavos, juk galime užsakyti, kad kavą atvežtų, kai pritrūksta ir nebūtinai pati institucija turi būti atsakinga už um, atsargas, galime samdyti išorės tiekėjus. Taigi mes pateikėme savo nuomonę ir joje paprašėme peržiūrėti institucijų uh, darbo sąrangą, taip pat paprašėme, kad Drosbach um, um, pastatas būtų kaip galima geriau atlaisvintas ir persikelta į kitas e, pas, e, patalpas. Gal susidarytų toks įspūdis, kad e, Luksemburgė nebėra tinkamų mums pastatų, tačiau iš ties galėtume darytis ir aplink, galėtume ieškoti pastatų ne Luksemburgė. Kalbant apie e, išlaidas, tai jos yra milžiniškos. Tas tarpinis sprendimas, įskaitant e, eksploatacinės, yra 1,7 milijonų per metus. Tai yra labai daug, tai yra milžiniška suma. Todėl norėčiau kreiptis tiek į uh, komitetą, tiek į OEL, kad būtų pat, patikrinta situacija ir kad būtų rastas toks sprendimas, kuris atitinka modernios institucijos poreikius. Pone Bike, džiaugiuosi, kad jūs čia, suteiksiu jums žodį. Merci, Madame le Président. Ačiū. <clears throat> Ačiū, ponia pirmininkė na, suteiksiu daugiau papildomos informacijos, kuri paaiškins, kodėl viskas taip, kodėl sudėtinga eksploatuoti pastatus Luksemburge. Mes turėjome dėl asbesto pastate išsikelti iš Žan Mone pirmojo pastato. Komisijo, kaip jūs žinote, priėmė sprendimą, kurį netenkino biudžetą tvarkančių institucijų. Taip yra pastatai ir sandėliavimui skirtos patalpos dirba 1600 darbuotojų, kurie tiesą pasakius susima ne visai prastinę veiklą. Kalbant apie prekių saugojimą, kai mes išvykom, palik, išsikėlėme iš Žanmone pastato buvo tada 700 tūkstančių kvadratinių metrų saugojimo patalpų. Visą tai buvo racionalizuota, nes mums tai reikia 3500 kvadratinių metrų patalpų įvairių prekių saugojimui. Apie tai 15 metais na kartą buvo diskutuota, mes kreipėmės į biudžeto institucijas ir tai nieko naujo nes apie <clears throat> viską informavome atitinkamas institucijas. Ir šiais metais jau išsikraustėme galutinai iš Žanmonė pastato, atidavėme raktus, mes naudojame tą pastatą per 40 metų, todėl dabar tikrai labai stengiamės viską sutvarkyti. Išslaptinome apie 20 tūkstančių įvairiausių objektų, kuriuos saugojame mone pastate. Taip pat nukreipiame paslaugų teikėjus, informavome paslaugų teikėjus, kokiais, kokiomis kitomis patalpomis naudotis dailydžių įrankiai, pavyzdžiui, buvo gražinti jų savininkui. Dabar dėl spausdinimo įrangos ir um, leidyklų. Visose komisijos turimuose sandėliavimui skirtose patalpose leidykloms skirtos uh, patalpos sudaro maždaug 9 procentus. Toliau maisto saugojimas, tai yra a, sauso maisto saugojimas ir jis sudaro 7 procentus. Yra ir kitokios atsargos, pavyzdžiui, baldai, įranga ir um, įrangai baldams, kompiuteriams a, uh, saugoti a, uh, reikia gana daug vietos. Už tai atsakinga be kita ko ir um, informatikos generalinis direktoratas. Viskas vyksta keliais etapais ir vienintelis sprendimas, kurį mes sugebėjome surasti, tai toliau uh, nuomotas uh, Grosbacho pastate patalpas. Taip, klausimas rimtas. Sinergijos mes siekiame Luksemburge. Ir tai e, e, leidinių klaus, e, klausimas yra taip pat svarbus ir mes norime su jumis pasikalbėti, kaip elgtis ateityje. Mes norime integruoti Žalmonė 2 pastatą, kad galėtume tą veiklą perkelti, spausdinimo leidinių veiklą perkelti. Tai yra rašyta tarp institucinėme susitarime, nes galime teikti kitas, kitiems institucijoms paslaugas. Taigi norėjau pakalbėti apie šią sinergiją kuri vykdoma jau ne vienerius metus, ypač kai kalbama apie vaikų priežiūros darželiuose ir kitose sritise, ypač saugumo srityje. Mes neseniai pasiūlėme sukurti skenavimo centrą automobiliams tarp institucinio prasme. Taigi aš manau, kad E, toks galėtų būti pirmas atsakymas ir aš e, lauksiu tolesnių jūsų klausimų. Ja, also, ja, danke schön. Wir sind jetzt. Labai ačiū. Labai ačiū. Na, šis, ši pastatų situacija Luksemburgoje nėra mums e, tobula, todėl yra darbo atvarkėje, aptarnėjame šį klausimą. Pirmasis Klausimas 2014 metai. Buvo pradėtas projektas. Pradėtas renkti pastas 17 metais jis dar neparengtas. Aš nesuprantu to problemos su maisto saugojimu. Pone Kolmar, galbūt Kolmar apie tai kalbės. Turiu pasakyti, kad esu patenkina dėl pastangų ieškoti sinergijų tarp įvairių institucijų. Tai gerai. Ir čia aš turiu klausimą, kai dėl spau, e, spaustuvės atrodo, kad parlamentui e, kyla problemų panaudoti spaustuvę, nes komisijos darbuotojai nesugeba dirbti su parlamentos spausdinimo įrangą. Taigi čia reikia daugiau dėmesio skirti tos energijos optimizavimui. Nes, kiek aš žinau, naudojamos didelės offseto spausdinimo mašinams. Tai yra veikiančios mašinos, nors yra, nėra pačios naujausios tačiau netinka šio laikinių spaudos standarto. Jeigu spausdinami leidiniai, tai galbūt galima būtų spausdinti viską, panaudojant modernę įrangą, su kuria galėtų dirbti visi. Kai dėl Žano Mane pastato Europos komisija šiemet mums pateikė informaciją, kad viskas vyksta pagal grafiką. Ši informacija buvo visiškai neteisinga. Ir noriu pasakyti, kad tokia neteisinga informacija pakerta pasitikėjimą tarp parlamento ir komisijos. Tai klausimas yra, kodėl vėluojama, kiek tai kainuoja. Ar išaugusi kaina susijusi su naujai atsiradusiais saugumo reikalavimais ir kai komisija turi informaciją, ji privalo ją perduoti mums e, perduoti. Galbūt tai galėtų būti koks darbinis dokumentas ar šiaip koks pranešimas, nes priešingų atveju tai pakerta pasitikėjimą. Aš manau, kad mes privalome labai atidžiai vertinti tai, kaip mes panaudojame ES lėšas, Leidiklų klausimas tikrai yra tobulintinas, reikia ieškoti optimalių sprendimų ir jei atvirai, sandėliuodami ryžius, vargu ar efektyviai panaudojame ES lėšas. Šiandien tikrai nebereikia kaupti uh, Um, ryžių ar miltų ar kavos ar kondensuoto pieno du kart per savaitę um, išorės tiekėjai, o gal dar dažniau, jei jau prireikia, gali atvežti uh, jums uh, tų išteklių. Manau, kad uh, labai senamadiška sandėliuoti maisto produktus. Merci. Ačiū. Dėl maisto produktų jau atsakiau į tai. Manau, kad yra minimalios atsargos, kurios turi būti. Turime šešias valgyklas ir reikia minimalių atsargų. Ir tai yra minimali saugykla iš tikrųjų. Dėl sinergijos, žinoma, Mes norime siekti tokios sinergijos, kuri būtų naudinga visoms institucijoms, tai yra bendras interesas, žinoma. Ir žinoma, buvo problemų iki galo išnaudojant parlamento įrangą. Bet vėlgi, mes čia įmame žingsnę, kad e, leidybos skyrius galėtų rasti sprendimus tam, kad ta sinergija tikrai būtų tinkama. Dėl Žan Monė pastato vėlavimo reikia suprasti, kad praėjusiu metu pabaigoje, šių metų pradžioje gavome prašymus e, sustiprinti apsaugos lygmenį ir, aišku, tos nuostatos buvo architektų analizuojama, e, architektų, kurie rengia pastatą. Tai e, iš pradžių nebuvo numatyta ir mes kartu dabar su architektais diskutuojame šiais klausimais. Šios saugumo priemonės turėjo būti detaliai išanalizuotos ir turėjo būti numatytos papildomos priemonės, kurios užtruks šešis mėnesius. Dėl kainos šių saugumo priemonė galime atsakyti. Kitų metų pradžioje galėsime pateikti skaičius, kai būsime gavę dizaino detalės ir tuomet turėsime skaičius, kiek tie elementai kainuos. Ši informacija buvo pateikta vasaros pabaigoje ir iki šiol negalėjome informuoti biudžetinės institucijos, taigi čia toks vėlavimas ir atsiranda. Be to, tai susijęs su pastato tam tikromis dalimis. Ar galiu tęsti, ponia pirmininkė? vasario mėnesį kitų metų e, galėsime tikėtis šių problemų galutinio sprendimo. Žalmonė 2 pastatas yra realizuojamas ir čia yra tam tikrų tarp institucinio pobūdžio klausimų. Mes perkeliame čia biblioteką, turime konferencijų centrą, kuris turi būti prieinamas ir kitoms institucijoms ir kitai įranga. Čia yra. Mes visiškai panaudojame šią sinergijos logiką. Ačiū, ponia pirminkė. Lassen Sie uns nochmal reden über. Pakalbėkime dar kartą apie Žan Mone 2 vėlavimą. Nuo kada jūs žinote apie tai? E, nes e, tie, dėl tų vėlavimų e, užtrunka ir nuoma. Pone Holmeier, tiesą pasakius, tie du dalykai nesusiję. Pirmiausia, Pirmiausia, tai susijęs su to, kad darybos vyko su kitu savininku, e, neaišku, kodėl nepavyko susitarti, o po to nebuvo rastas pastatas, tačiau aš nesupratau, kodėl nebuvo darytasi po Luksemburgo apylinkės, juo labiau, kad jau 2-3 metus darbuotojai dirba nepat tenkinamose blogose sąlygose. Taigi vėliau buvo priimtas sprendimas e, išsikelti iš Drosbacho dėl asbesto e, likučių. Aš tikrai kritikuočiau šiuos sprendimus ir jei jūs man šiandien bandote pasakyti, kad uh, tikrai būtina kaupti tokias maisto atsargas, tai turiu pasakyti, kad tikrai nereikia man čia kažko pasakoti, nes aš pati e, esu e, kilusi iš e, maitinimo pramonės e, srities, kažkada domėjosi šią sritim ir gastronomija šiais laikais apskritai negalėtų savo leisti iš anksto apsirūpinti maisto apsar, atsargomis dviem, trims mėnesiams į priekį. Ne, taip nebūna. E, gal yra ir kitų priežasčių, kodėl tie maisto produktai e, turi būti sandėliuojami. Pavyzdžiui, sūriai sandėliuojami ilgiau dėl to, kad e, sūrio tikrasis skonis atsiranda tik ilgai jį brandinant, tačiau vargu ar kokia skanesnė kava bus ar miltai, jei ja, juos palaikysite ilgiau. Taigi šis požiūris man visiškai neprimtinas. O Turiu pasakyti, kad jau prieš metus mes pradėjome kalbėti apie saugumo klausimus e, Žano Žako mane pastate ir tikrai e, mane e, siutina jūsų pateikta informacija. Negalima tiesiog imti ir pasakyti, kad kažkur padaryta klaidų. Aišku, gal galėjote kaip nors kitaip pateikti mums tą informaciją, tačiau visai nepateikti yra nepriimtina. Juo labiau, kad saug, apie saugumo reikalavimus kalbame nuolat, kalbame apie naujus saugumo standartus. Briuselio pastatų tai yra atnaujinami, daromi saugesniais. Ir jūsų motivacija, kad jūs tuomet dar nieko nežinojate, manęs neįtikina žinojote, gal nežinojote tikrosios apimties, tačiau jau tada galėjote mums perduoti bent kokią mažą žinę, kaip kas yra. Ir tiesą pasakius, paprastai tai būna, mes pirmiausia gauname kažkokį įspėjimą ir tik vėliau sulaukiame konkrečių statistinių duomenų. O dabar iki pat birželio mums buvo sakoma, kad visi procesai vyksta sklandžiai, terminų laikomasi, taigi mes, mums buvo mylinamos akis. Aš manau, kad reikėtų sąžiningai kalbėti su mumis, nes priešingų atveju uh, kyla nepasitikėjimas jumis ir mane tikrai labai skaudina, mane kaip biudžeto kontrolės e, pranešėja labai skaudina tai, kad jūs nepranešate mums, nepatekite jokios informacijos. E, tie 7 procentai skiriami e, spaustuvėms ar sandėliavimui, na nežinau, jums tai atrodo nedaug, man tai atrodo daug. Aš uh, Manau, kad svarbiausia yra e, laiku informuoti mus. <clears throat> Prašau. Merci. <clears throat> Ačiū. Dėl žalmonė 2 ir saugumo priemonių šios priemonės buvo didžiai studijuojamos. E, yra techniniai klausimai, susijęs su vėliais elementais. Pavyzdžiui, važiavimas į parkingus, į, į pareigūnų ir e, lankytojų įėjimai. Visą tai buvo architektų analizuojama labai detaliai ir, kaip sakiau, tik tai vakaro, vasaros pabaigoje sulaukime žinių apie iš to kylančius dėlsimus. Kaip jau sakiau, iš pat pradžių mes esame pasirengę parengti išsame ataskaitą, dėl, turėdami tuos naujus duomenis ir pateikti skaičius dėl įtakos biudžetui šių metų pabaigoje, nes tik tai neseniai gavome pakankamus e, duomenys dėl tų pakeitimų. Galbūt mes pakankamai nenumatėme, kokie bus šie dėlsimai, bet šios algos yra susijusios e, su būtent tais vykstančiais darbais. Dėl kitų e, nekilnojamo turto projektų ir jie vykdomi ir bus duomenės pateikti. Dėl maisto produktų noriu poniai Holmar pateikti pasiūlymą, kad jie apslankytų pas mus ir galėtų įsitikinti, kad tai yra tikrai ribotos apimties dalykai. E, taigi, tokią informaciją galima pateikti. Genau. Genau, also ich habe jetzt äh, 1700 kvadratinių metrų sandėliavimo patalpų ir 1800 kvadratinių metrų biuro patalpų. Čia beveik pusė. Tik, tikrai neaiškinkite man, kad E, informacinių technologijų specialistai e, dar sandėliuoja ir e, kompiuterius, o gal šiukšlės kokias ar atliekas. Man tikrai nesuvokiama, kam šią didelę kainą mes mokame už sandėlius. Gal galėtumėte pasakyti, kam buvo e, išnuomotos tos sandėliavimo patalpos? Žinoma, ponia pirmininkė, kaip jau sakiau, E, saugojimo e, saugomis skirta 600 kvadratinių metrų vietoje virš 3000 kvadratinių metrų bendrų patalpų. Sumažinome tą plotą 72 procentais. Jeigu kalbėsime apie visą e, visų įvairių e, plotų, tai mes perėmė nuo 14 tūkstančių kvadratmetrų iki 4 tūkstančių kvadratmetrų. Dėl informacinės technologijos saugojimo taip galima palyginti su e, E, visų valgyklų kvadratiniais metrais, tai yra apie 500 kvadratmetrų. Tai yra ir laboratorija, kur e, reikia išbandyti naują įrangą, kurios negalima iš, iš patikrinti biurose. E, kai dėl e, valgyklų naudojama ploto, tai yra apie 700 kvadratinių metrų, vietoj anksčiau naudotų 4000 kvadratmetrų. Taigi visus šios skaičius galėsime pateikti raštu. Mielai pasinaudosime jūsų pasiūlymą. Frau Kollegin Holmeier, bitte. Pane Holmeier. Auf Ihre Bemerkung. Jūs kalbėjote, kad laukiate mano pasiūlymo e, moderniose valgyklose ir moderniuose restoranuose pamatysite puikiausių pavyzdžių, kaip tvarkomasi su visa maitinimo pramonė. Tačiau šiandien tikrai neturi būti sandėlių, kuriuose saugomos maisto atsargos šešiems restoranams, nes jums tada reikės ir atskiros logistikos, kad kažkokie žmonės vežiotų tuos ryžius iš jūsų sandėlio į tuos šešis restoranus. Tai vyko šeštame, septintame dešimtmetyje. Dabar tai yra tikrai pasenę peržvelkite dar tą visą e, sistemą, ar verta e, ilgai negendančius maisto produktus sandėliuoti tokia, tokiame brangiame e, Luksemburgo e, plote. Tiesą pasakius, e, Pone Bikė, jūs ne, taip ir neatsakėte, kodėl reikia sandėliuoti tos maisto projektus. Kalbėjote bendrai apie kažkokį bendrą tikslą. Tiesą pasakius, neįprasta e, sandėliuoti tiek maisto e, produktų. Mes dar nesusidūrėme su tokiu pavyzdžiu. Gal patikslinsite, kodėl taip vyksta? Merci, Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, mes bandome racionalizuoti patalpų panaudojimą, turime 4400 e, darbuotojų ir kitų agentų. Tai yra nemenkas darbuotojų skaičius. Jeigu žvelgsime į plotą, tai vienam darbuotojui tenka mažiau negu vienas kvadratinis metras. Tai yra net, net normų netinkantis skaičius, bet vėlgi galiu pateikti komitetui šios skaičius raštu, kad pamatytumėte popieriaus, kokios yra proporcijos. Vienintelis dalykas keliantis nerimą, tai tai, kad jūs nebandote atsakyti, ar tai iš ties reikalinga. Mes e, išleidžiame pinigus ten, kur jų nereikia išleisti, gal juos galėtume išleisti prasmingiau. Ir aš taip paprastai klausiu, ar iš ties reikalingas toks sandėliavimo e, plotas? Aš kalbu apie reikalingumą būtų džiugu, jei pateiksite savo atsakymą raštu. Ir aišku, džiugu būtų apskritai pamatyti komisijos pastangas keisti e, šią sandėliavimo patirtį. Kolegė Kanenbach. Aš suprantu, kad ponia Holmeier yra gastronomė, turinti daug patirties, tačiau gal tie sandėliavimo reikalai susiję su e, pasirengimu katastrofams ar krizėms. Miltai, ryžiai, e, Tai yra maisto produktai, kurie gali laikytis ilgai. Ir aš, na, čia tik spekuliuoju, nežinau, kaip yra iš tikrųjų, tačiau gal, tiesą pasakius, ruošiamasi kriziai, gal tai susiję su piliečių apsauga krizės atveju. Taip, žemės drebėjimo zonoje Luksemburgė. Kartais būna ir sniego audrų, taip. Na, džiaugiamės, nes mes atsakingi už 4000 darbuotojų gyvybės. Nežinau, e, ką dabar reikėtų padaryti. E, Pane kolegė Holmeier laukia jūsų atsakymų raštu, o tada matysim. O jei kažkas nuvyks į Luksemburgą, tai tikrai būtų įdomu apsilankyti tuose jūsų sandėliuose. Ar galėtume pateikti lentelę, kiek darbuotojų yra atskiruose biuruose, kokios patalpos yra nuomojamos, nes tiesą pasakius, niekas iš mūsų ten nebuvo. Taip pat būtų įdomu sužinoti, koks kvadratinio metro e, kokią kvadratinio metro nuomos kainą skirtingose e, pastatuose. Ir archyvui tie duomenys būtų naudingi. Ar baigdamas dar norėtumėte pasisakyti? Tiesiog, pirmininkė, kad tikrai mes jums pateiksime visą informaciją, kokios prašote, kaip galima detaliau. Pane Holmer, norėjau atkreipti dėmesį vieną dalyką. Aš e, tikrai nesu kažkokia pasikėlus ir matau, kad e, komisijos darbuotojai stengiasi. Tačiau, kalbant apie naująjį Žano mane pastatą, jau biudžeto komitete buvo priimtas sprendimas, kad jei kažkas pasikeičia, tai tučto jau turi būti informuotas ir komitetas tiesiogiai, ne kažkaip per aplinkui. Ir e, tas, ta dešimties procentų nenumatytų išlaidų marža irgi yra tokia siekiamybė, kuri būtina. Pasistengime likti žemiau dešimties procentų ribos. Ir nepamirškime to siekio. Mums labai svarbu svarbus visi darbai, kurių imasi biudžeto kolegos. Tuo ir baigsime šį darbo tvarkės punktą. Tikrai daug ką sužinojame ir periname prie devintojo darbo tvarkės punkto auditorumų specialioji ataskaita apie mm, paramą jauniesiems ūkininkams ir ponas Vojčiachovskis yra auditorumų narys, o ponia Kadenbach mūsų pranešėja. Ponai Vojčiakovskai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Ačiū, kad suteikėte man galimybę pristatyti šią specialioje audito rūmų ataskaitą, kurioje analizuojama, kaip teikiama parama jauniesiems ūkininkams, kaip užtikrinti geresnį jos tikslingumą ir veiksmingumą. Ataskaita remiasi praėjusiais metais atliktų audito duomenimis. Auditus atliko Europos komisija keturiose valstybėse narėse kurios daugiausiai gauna jauniems ūkininkams skirtos paramos. Tai yra Prancūzija, Ispanija, Pol Lenkija ir Italija, kuriom tenka apie 56 procentai paramos skirtos jauniems ūkininkams ir jų ūkiams remti. šiam paramos tipui buvo skirta beveik 10 milijardų eurų per du laikotarpius. 2007-2013 metais buvo skirta 3,5 milijardai eurų vien tik tai antrojo ramšio srityje, o 2014-2020 metų programos kontekste 6,4 milijardai eurų bus skirta jauniems ūkininkams ir iš jų 3,8 milijardo antrojo ramščio srityje, 2,6 milijardo pirmojo ramščio srityje. Audito metu stengiamės įsiaiškinti, ar ES jaunųjų ūkininkų parama duoda pakankamai veiksmingą rezultatą, kad būtų užtikrinta žemės ūkio sektoriaus kartų perimam, perimamumas, nes dirbančių ūkininkų kartų atsinaujinimas ir yra pagrindinis paramos jauniems ūkininkams tikslas. Ir bandyda, pabandysiu atsakyti į šį klausimą. Iš tiesų, tiesą pasakius, mes savo numatyto tikslo nepasiekėme. Europos Sąjunga išleido ženklės sumas. Kaip aš jau minėjau, numatyta skirti 10 milijardų eurų, tačiau negalėtume teikti, kad um, pasitraukiančius iš ūkininkavimo senesnio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonas keičia jauni ūkininkai. Atkreipkite dėmesį į šią skaidrę, jis svarbi, nes joje atsispindi jaunų ūkininkų paramos rezultatai 2005-2013 metais. Mėlynąją liniją parodyta, koks yra jaunų ūkininkų skaičius Europos Sąjungoje, kiek jų yra. Ir kaip matote, 5-13 metų laikotarpį per devynerius metus jų sumažėjo nuo 3,3 iki 2,3 milijono. Taigi milijonas jaunų ūkininkų pasitraukė iš žemės ūkio sektoriaus. Aišku, padidėjo jaunų ūkininkų dirbami žemės plotai nuo 9 iki 24 hektarų nuo 19 iki 24 hektarų. Taigi jaunųjų ūkininkų skaičius sumažėjo, bet jiems priklausančios dirbamo žemės plotai padidėjo. Jaunieji ūkininkai yra atskira statistinė kategorija, nes tai yra ūkininkai jaunesni nei 45 metai nuo 57,7 procentų 2005 metais iki 51,9 2013 metais sumažėjo bendras hektarų plotas, kuris priklauso jauniems ūkininkams. Problema apskritai nėra vien tik tai susijusi su jaunaisiais ūkininkais. Tai yra bendrai ES žemės ūkio problema. 2007, atsiprašau, sako kalbantysis, 2005-2013 metais ES ūkių skaičius sumažėjo nuo 14 5 iki 10,7 milijonų hektarų. Mes praktiškai e, praradome 4 milijonus ūkių per de dešimtmetį. Tai reiškia, kad kas metus dinksta 400 ūkių ir 10 tūkstančių ūkių per dieną sako kalbantysis. Aš manau, kad ateityje svarstant bendrąją žemės ūkio politiką, iš šios skaičius būtina atsižvelgti ir pagalvoti, kaip sustabdyti šį procesą ir kiek tas procesas galėtų tęstis. Dar galiu pasakyti, kad yra nemažai kad apskritai sumažėjo ūkių skaičius ir atitinkamai sumažėjo jaunų ūkininkų skaičius. Kalbantysis atsiprašo. Šioje skaidrėje matote kad problema tikrai labai rimta. Žalioji žemėjanti linija atspindi jaunų ūkininkų procentą bendrame ūkininkų kontekste. Tai jeigu paimsime visus ūkininkus, tai maždaug 20-21 procentas ūkininkaujančių amžius yra mažesnis nei 41 metai. Apskritai maži, jeigu įvertinsime, įvertinsime kiek yra jauno amžiaus dirbančiųjų, tai tai yra viršutinė linija ir jinai siekia kažkur apie 51 procentą, o jauni ūkininkai sudaro tik 20-21 procentą. Per 2007-2013 metų finansinį laikotarpį. Jaunų ūkininkų a, skaičius bendrame nuo bendro ūkininko skaičių sumažėjo nuo 21,8 iki 21,3 procentų. le, gal sunku įžiūrėti skaičius, kurie parodyti šioje skaidrėje, bet aš paaiškinsiu. Mes pabandėme sugrupuoti pagal amžiaus grupės ūkininkus visose valstybėse narėse. Ką pastebėjome? Šiek tiek amžiaus struktūra pagerėjo kai kuriuose valstybėse narėse, tai Bulgarija, Estija, Italija, Slovenija, Slovakija, Lenkija. Na ir ko gero viskas. Kitose valstybėse narise stebime, kad amžiaus struktūra, ūkininkaujančio amžiaus struktūra pablogėjo. Pavyzdžiui, Prancūzijoje jaunų ūkininkų procentas sumažėjo nuo 32 iki 28 procentų. Vokietija nesinaudojo 7-13 metais parama jauniesiems ūkininkams, iš viso jį panaudojo tik 2 milijonus eurų, bet vis tiek jaunų ūkininkų procentas sumažėjo nuo 36 iki 26 procentų. Taigi, akivaizdu, problema labai rimta. Ir ta problema yra struktūrinio pobūdžio. Vis mažiau lieka ūkininkauti jaunų žmonių. Ir ši lentelė rodo, kad ūkininkai iki 35 metų labai mažėja ir tik dviejose valstybėse narėse jų dalis nuo bendro ūkininkaujančių skaičiaus viršėja 10 procentų, tai yra Austrijoje ir Lenkijoje. O vyresnio amžiaus ūkininkaujančių grupiai priklauso tie, kuriems per 60 metų yra tik trys valstybės narės, kuriuose vyresnio amžiaus ūkininkų dalis sudaro mažiau nei 10 procentų ir tai yra Vokietija, Austrija ir Lenkija. Bet dažniausiai, pavyzdžiui, 40 procentų ūkininkaujančių Portugalijoje yra ūkininkai, kuriems per 65 metus yra ir vyresnių, kaip matote, dirbančių žemės ūkija. Taigi padėtis valstybėse narėse nevienoda O tai reiškia, kad valstybės narė susiduria su labai skirtingomis problemomis, nors e, egzistuoja, viena, ben, e, egzistuoja bendros problemos visoje Europos Sąjungoje. Ir ta skirtinga padėtis rodo, bei tendencijos rodo, kad reikia ieškoti skirtingo politinių sprendimų, kurie būtų labiau pritaikyti kiekvienos valstybės narės poreikiams. Čia matote informaciją apie paramos gavėjus. Kaip jau minėjau, mes auditą atlikome Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Italijoje tik tai. Dabar um, kokia logika grindžiama parama? Labai svarbu pažymėti, kad neradoma pažeidimų arba piknaudžiavimų tarp ūkininkų. Ūkininkai nepiknaudžiauja šią paramą. Visgi pati pagalbos teikimo logika kelia problemų. 34 mūsų ataskaitos puslapyje pateikiame pavyzdžių. Pavyzdžiui, kaip teikiama parama tiems, kurių ūkio plotas yra 500 hektarų, tiesioginės išmokos sudaro 1000 eurų, o papildomai jauniems ūkininkams 1 teikiama parama sudaro 3000 eurų. Taip, ūkininkai džiaugiasi. Tačiau ar tokios sumos pakanka kartų kaitai žemės ūkiai užtikrinti, akivaizdu, kad ne. Pavyzdžiui, sakysime, mes pateikėme atvejį tokio jauno ūkininko, kuris dirbo bendrovėje ir jam priklausė 16 procentų akcijų tos bendrovės ir nors jis aktyviai neūkininkavo, jam vis tiek buvo suteikta jauniems ūkininkams skirta parama. Ar a, tokia parama pasiekia kartu kaito žemės ūkėje tikslo? Ne. Dabar ką rekomenduoja auditorumai savo ataskaitoje? minutėlę, nes aš e, neketinu išsamei pristatyti visos ataskaitos, bet norėčiau įstatyti tik tai rekomendacijas. Na, pirmiausiai reikia įvertinti regionų specifiką, toliau geriau nukreip, tikslingumą nustatyti, reikia tobulinti stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ir norėčiau padėkoti poniai Kadenbach už darbo dokumentą, kurį jinai parengė ir kad jie pritarė audito rūmų rekomendacijoms. Aš manau, kad jos a, suvaidins savo vaidmenį ateityje svarstant. A, kokia bus žemės ūkio politika po 2020 metų. Nes tikrai labai svarbu paramą teikti vadovaujantis tokiais principais, kad ji būtų veiksminga ir užtikrintų kartų kaitą žemės ūkio sektoriuje. Ačiū. Labai ačiū. E, tai puikiai ataskaita tikrai e, nuostabiai parengta, e, todėl ir įtraukėme į darbo atverkę, juo labiau, kad turime kalbėti apie veiksmingą kartų kaitą ir jos skatinimą. Dabar žodis pranešėjai Karin Kadenbacha. Noriu padėkoti buvusiam kolegai e, Vaičiakovskijui, kuris dabar jau pasirodė naujame amploa ir kad e, drama nedingtų, e, gal galima pakalbėti apie dar e, keletą skaičių. Pirmiausia, jaunų ūkininkų skaičius nuo 3,3 milijonų iki 2,3 milijonų smuko šis skaičius nuo 13 iki 15 metų. Ir nepaisant to, kad valdos, kuriuose e, žemdirbiai dirba, e, išliko tos pačios maždaug, jų skaičius sumažėjo. Šie skaičiai rodo, kad skirtingų valstybių, e, valstybių narių situacija yra skirtinga. Ir iš esmės aš visada pasisakau už lankščią kontrolę, už lankstų pobūdį į auditą. Juo labiau, kad matydami tą bendrą tikslą, kartų kaitos skatinimą, turime numatyti ir tam skirtas priemonės. Aš tikiuosi, kad ne tik šešėliniai pranešėjai, bet ir kolegos jau susipažino su darbo dokumentu, kurį parengiau. Aš pritarčiau audito rūmų rekomendacijoms ir galbūt dar kai ką papildyčiau. Buvo kalbama apie e, tikslingą priemonių taikymą ir apie nuodugnų vertinimą šių priemonių ir manau, kad viena vertus e, turėtume kelti klausimą, ar veiklos rodikliai e, yra nuoseklus, ar jie darnus, ar juos galime visur taikyti vienodai. O antras klausimas, e, su kokiamis spragomis susidurėma. Kas trukdo E, atskirose valstybėse narėse jauniems ūkininkams ūkininkauti arba kodėl jauni ūkininkai veiksmingai neperima nam, valdų, kodėl vyresnio amžiaus ūkininkai galbūt nenori atiduoti savo ūkio, atsisakyti savo ūkio, gal tai susiję su senatvės pensijų, pavyzdžiui, sistema. Dar vienas dalykas Galvojant apie bendrąją žemės ūkio politiką po 2020 metų, turime galvoti apie jos reformavimą. Turime e, numatyti tokias priemonės, kurios būtų e, taikomos veiksmingai ir kolega Vojcekovskis apie tai e, kalbėjo šiandien. E, Aš manau, kad pirmiausia, kaip jau um, kalbėjau, svarbu kalbėti apie spragas ar kliūtis, tačiau kita vertus turime ieškoti, ko nori patys jauni ūkininkai, kokie jų lūkesčiai, ar jie susiję su geografiniais aspektais, ar su konkrečiai žemės ūkio specifika, o gal tai e, socialinės problemos, kurio, kurios e, trukdo jauniems ūkininkams perimti ūkius. Taigi mes turėtume ieškoti tokių priemonių, kad kartų kaita įvyktų. Taip pat galbūt galėtume ieškoti specifinių priemonių reikalingų tik konkrečioje valstybėje narėje. Kaip turėtų būti teikiama pagalba yra kitas klausimas, ar tai bus tiesioginės išmokos, e, ar kažkokios kitos finansavimo priemonės. Turime uh, pasvarstyti, kokios finansinės paramos priemonės labiausia tiktų ūkininkams. Iš ataskaitos aiškėja, kad vis dar yra poreikis kaupti informaciją, reikia siekti, kad ūkis jauniems ūkininkams būtų perdotas anksčiau. Na ir dar vienas dalykas. BŽUP priemonės po 2020 metų valstybės narės turės taikyti vienodus suderintus kriterijus. Dabar e, tie kriterijai yra laisvai interpretuojami. Ir Kita vertus, reikėtų aiškiau apibriežti jaunojo ūkininko e, savoką, nes kalbant e, apie jaunuosius ūkininkus, tai jų didžiausia veiklos sritis ir turėtų būti žemdirbystė, o ne kažkas kitas arba ūkininkavimas, ne kokia nors kita verslo sritis kaip paskirstysime biudžeto lėšas mm, ilguoju laikotarpiu, tai taip pat svarbus klausimas, kad nebūtų taip, kad didžiausios sumos skiriamos finansinio programavimo laikotarpio pradžioje, o po to jau nebeliks nieko. O kalbant apie BŽUP priemonės po 2020 metų, reikia patobulinti e, priemonių vertinimo ir auditavimo e, specifika ir metodika, manau, kad jau daug nuveikėme šioje srityje. E, dabar e, konstatavome, kad trūksta palyginamų rodiklių, dėl jų reikėtų susitarti. Ir taip pat noriu pasakyti, kad išaiškėjusios problemos ne visada susijusios tik su finansinėmis paskatomis, ypač e, su BŽUP priemonėmis. Manau, kad turime ieškoti kitų finansavimo priemonių, tokių kaip e, regioninės plėtros skatinimas arba kaimo vietovių plėtra. Ir iš šių sričių e, galime pasitelkti priemonių, kurias galėtume panaudoti. Kita vertus, turime kalbėti apie socialinės garantijas. Kokią socialinę apsaugą gauna tie žmonės, kurie atsisako ūkių. Kita vertus, ar yra kažkoks ryšys tarp giminingų uh, žemės ūkiui sričių. Turėtume žemės ūkį vertinti kaip holistinę sritį, nes ji yra susijusi ir su kitomis sritimis. Ačiū. Noriu pasveikinti poną Sikerskį, e, Žemės ūkio komiteto atstovą, sveikinu ir kitus e, viešinčius kolegas. Audito rūmai e, pateikė specialiąją ataskaitą ir iki 18 metų parlamentas jau davė savo palaiminimą e, skirti papildomai 34 milijonus eurų iki 2018 metų. Gal galėtų kas nors paaiškinti, kodėl tokia suma yra numatyta? Turėtume siekti būdų, kaip taip efektyviai pasinaudoti esamomis priemonėmis, kad kartų kaita įvyktų, nes likščiol e, tiesiog pasinaudojama e, išmokomis ar dotacijomis e, ir jei ir toliau taip elgsimės, tai diskredituosime paramą žemės ūkiui. Kolega Kadenbach. Vertė atsiprašo kolegė Holmeier. E, kolegė Kadenbach apie daug ką kalbėjo, o aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į jaunų ūkininkų poreikius ir lūkesčius. Jų neįsiaiškinę tuščiai leisime pinigus, nes uh, Kai kuriems jauniems ūkininkams dabar parama skiriama net keletą kartų, o kai kas visai jos negauna. Pavyzdžiui, kalbant apie jaunų ūkininkų pajamas, ar aišku, kaip keičiasi tos pajamos, kai jaunas ūkininkas perima ūkį. Likščiol prieš skiriant paramą nebuvo ištirti poreikiai. Kita vertus, kaip reikėtų pirmojo ramščio išmokas jauniesiems su ūkininkams skirstyti efektyviau, ypač tuo atveju, jei e, valda jau egzistuoja. Taip pat buvo pasakyta, kad nėra skaičių, kokiomis skirtingomis finansinėmis priemonėmis e, jaunieji ūkininkai naudojasi tiek ES lygių, tiek galbūt jie gauna kažkokią paramą iš konkrečios valstybės e, narės. Taigi reikėtų e, turėti daugiau duomenų apie tai. Dėl paramos skyrimo pagal antrojo ramščio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės. Manau, kad e, šios priemonės turėtų būti stiprinamos. Čia taip pat reikėtų e, rinkti statistinius duomenis, nes e, negalima pasitenkinti tik tuo, kad pinigai tiesiog yra skiriami ir taškas. Tikrai reikia sulaukti daugiau duomenų jais remdamiesi parengsime rekomendacijas ir aš čia kreipčiausi į audito rūmus. Jie galbūt galėtų būti dar reiklesni ir pareikalauti e, konkrečių duomenų, kaip panaudojami pinigai. Kolega Sarvama. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Pirmiausia, noriu padėkoti auditorumų nariams, ponui Vojčiachovskijui, už labai gerai parengtą, aiškę ataskaitą, kurioje yra labai konkrečių pastebėjimų ir rekomendacijų. Aišku, noriu padėkoti ir poniai pranešėjai Kadenbach. Beveik e, sutikti galiu su viskuo, ką sakėte. Konkrečiai kalbame apie jaunus ūkininkus. O tai yra labai svarbu, nes kaip matėme, kai kuriuose didžiausiose valstybėse narėse ūkininkų populiacija greitai sensta. Todėl nenostabu, kad jaunimas nelabai nori e, dirbti šį erzinantį sunkų darbą, nepaisant tų milijonų ir milijardų, kurios skiriame. Tai yra tiesa, bet darbas tai tikrai neduoda tokios didelės gražos. E, kad dėl ES politikos, tai turiu pasakyti, kad e, dešimtmečius jį veikia gerai, bet visiškai neįtikėtina, kad 2017 metais turime sistemą, turiu galvoje pirmąjį ramstį. Ir audito rūmo ataskaita rodo, kad čia nėra jokios prasmės, nėra tikro poreikio įvertinimo, čia kalba yra apie jaunosius ūkininkus, bet problemos viršyje vien tik tai jų problematika. Per daug viskas standartizuota, tikslai netitinka bendro tikslo skatinti kartų kaitą. Apskritai reikia dramatiškai šią sistemą peržiūrėti per BŽUP reformą, tą pirmąją ramstį ypač. Aš jau kurį laiką atidžiai analizuoju šią problematiką ir galvodamas apie situaciją po breksito daugiametėje finansinėje programoje. Tai tikrai mums reikia imtis greitų veiksmų. Tai nereiškia, kad reikia sumažinti BŽUP smarkiai, BŽUP finansavimą. Tai visai kas kita. Bet pinigai, kuriuos skiriame, turi būti atsakingiau skiriami reikia įrodyti, kad pasiekėme rezultatai. Jeigu nematome rezultatų, kai skiriamos e, subsidijos e, ūkininkams, kurie uždirba milijonus per metus, tai reikia tos pinigus nukreipti teisingiau. Jeigu ta preliminariai komisijos informacija, kurią turime, e, teisinga, tai bus labai įdomu pamatyti tuos rezultatus. Dabar norėčiau paklausyti, paklausti komisijos ar suprantamas poreikis imtis dramatiškų pokyčių tame, kaip tarpusai veikia pirmasis ir antrasis ramstis valstybės narėse ir kaip suteikti valstybės narėms daugiau svorio, sprendžiant, kaip veiksmingai panaudoti lėšas. Žinoma, Jeigu turėsime griežtus kriterijus, e, kaip pristatyti rezultatus iš anksto. Taigi, kalba apie tą pačią lygti, apie tą patį elementų rinkinį. Bet reikės išvelgti į daug dalykų vienu metu, o ne po vieną dalyką. Ir viena iš problemų, kurią, kurią susidurime rengdami ES biudžetą, yra ta, kad mes daugiausia dėmesio skiriame vienu metu vienam dalykui, o neatsižvelgiame į bendrą vaizdą. Bent jau pakankamai neatsižvelgiame. Kai dėl jaunų ūkininkų, taip, tai labai svarbu, bet tos problemos neišspręsime, nežvelgdami į bendrą vaizdą, kai kokia bus BŽUP po 20 metų, kaip mes naudosime pirmąjį ramstį, kaip reikalausime rezultatų ir kaip geriausiai panaudosime, geriausiai ir šimtingiausiai panaudosime tuos pinigus. Toliau panas Sikerskis. Myślę, że wszystkim. Galvoju, kad visi daug išgirdome ir noriu paklausti tiek pranešėjos, tiek pono Vojčiakovskio, kodėl? Kur ta priežastis? Daug kas sako, kad rytoj galėtume nuveikti daugiau. Ir kai kurie prioritetai BŽUP yra esminiai, mano supratimo ar žemdirbiai pasigenda finansavimo investicijoms ar žemės valdoms. Iš esmės ta problema yra daug platesnio masto turėtume e, kalbėti apie e, žemės ūkio valdų nuosavybės teisę sutelktą vienoje vietoje ir ta žemė dažniausiai nepriklauso ūkininkams. Tik 50 procentų visų pajamų žemdirbiai gauna iš savo ūkio. Turime matyti žem, žemės ūkį kaip didesnės sistemos dalį. turime ieškoti būdų, kaip paskatinti jaunus ūkininkus perimti ūkius. Tačiau čia susidurėme su užimtumo problema ir su darbo problema. Prižiūrėti gyvulius trunka ištisas savaitės. Aš manau, kad galėtume ieškoti ir kitų paskatų. Visose valstybėse narėse žemės ūkio valdos kartai sutelktos vienose rankose ir mes, kalbėdami apie ilgalaikę BŽUP perspektyvą, turime ieškoti rekomendacijų ar geras patarimas būtų tiesiog paprastai perimti valdas, turime galvoti apie tokį žemės ūkį, kuris būtų naudingas visiems. Kolegė Flanagan, bitė. Kolega Flanagan. Ponas Flanagan. Labai ačiū. Labai įdomi ataskaita ir svarbi informacija pateikta, kai sprendžiame dėl politikos manau, kad jūsų citata, kad išleidžiame daug pinigų, bet nematome kartų kartos, turi kelti nerimą, turi kelti tai nerimą dar daugiau tokiame kontekste, kai ES biudžetas bus panaudojamas ateityje, kai atsiras spaudimas dėl to, kad Britanija išstos ir daug pinigų iš biudžeto dings, taip pat atsiras spaudimas daugiau pinigų skirti gynybai, o pranešimai tokie kaip šis yra puikus, aišku, paštininko žudyti nereikia, tai e, teikia argumentų nu, sustabdyti finansavimą tokiams rytims, bet aš nenorėčiau, kad taip atitiktų. Turime imtis veiksmų. Vienas daugiausiai e, vilčių keliančių dalykų, kuriuos aš pamačiau čia, yra tai, kad e, žmonės tokiose frakcijose kaip EPP nuolat sako, nors to nesako savo namuose, kad šie pinigai paskirstyti neteisingai, kad jie atitenka tokiems žmonėms kaip Anglijos karalienė ir to negalima pateisinti. Galime viską padaryti komplikuotai arba supaprastinti. Taigi, arba esi dailydė, ar e, kirpėjas, kokios profesijos atstovas bebūtų. Jeigu iš ryto žinai, kad eini į darbą ir pinigus, kuriuos išleisi darbui, neprisidės prie to, kad gautum daugiau, tai yra nieko neuždirbsi, tai neįtikinsi žmonių imtis to darbo. Čia nieko unikalaus su ūkininkais. Jie nori pragyventi iš to ir išgyventi, jeigu jų produktų kaina yra tam tikra, aišku, ES gali teikti finansinę paramą, bet turi būti struktūrinė parama ir parama per teisės aktus, kad didžiulės įmonės uh, supermarketai išdirbi, uždirbinėtų ma, masiškai iš e, maisto grandinės, o žmonės ten dirba ties nieko neuždirbtų. Jeigu tokio pokyčio nebus, žmonės neįs ten dirbti. O žmonės, kurie jau dirba e, žemės ūkėje, jie nori tęsti, bet jie negali to sauliaisti. Taigi reikia čia kažką daryti. Nuo šios ataskaitos paskelbimo yra pokyčių, kaip e, Žemės ūkio komiteto pirmininkas pasakys, dirbame su omnibus paketu. Ir ten yra priemonė jauniems ūkininkams skirta konkrečiai, kas galiausiai galėtų užtikrinti geresnę kainą už e, produkciją. Tačiau įdomu, kokia yra komisijos nuomonė ir audito rūmų nuomonė dėl to, kad kad mes įtraukėme kažkokius pasiūlymus jauniems ūkininkams, kad tie, kurie jau ūkininkauja ir toliau galėtų gauti penkerius metus finansavimą. Tai buvo puikiai žinia, tačiau įdomu, ką Jūs man galvojate apie tai. Airijoje situacija yra tokia, kad uh, ūkininkams nebūtina mokėti visus penkerius metus. Aš neįsivaizduoju, kaip tai galėtų prisidėti. Įdomu, kokia yra komisijos ir audito rūmų nuomonė dėl valstybių. Kad, kada, nors ir taip ši sistema neveikia, yra valstybių ir netgi ta valstybė, iš kurios aš esu, gėda net pasakyti. Per omnibus paketą e, pasiekta tam tikrų pagerinimų, nežinau, apie tai galima kalbėti, dar ne viskas patvirtinta, bet puikus darbas. Kai ši jūsų žinia bus paskleis plačiau, tai bus daug e, nepasitenkinimo. Kollege Salafranca, bitte. Kolega Salafranca. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmams ir pranešėjai už pristatytą dokumentą. Man atrodo, kad šioje auditorumo ataskaitoje pateikiama labai gera analizė atskleidžianti tą, sakykime, įdomią padėtį, kuris susiklosti žemės ūkė konkrečiame sektoriuje ir kartu kaita inovacijos svarbus klausimai. O ataskaita atskleidžia, kad situacija yra tikrai dramatiška ir gana dramatiškas aplinkybės susiklosta ūkininkavimo srityje. Mes matome, kaip mažėja ūkininkų skaičius ir kyla klausimas, ar bendroji žemės ūkio politika iš tiesų yra veiksminga. Ar ji veiksminga tiek, kad e, jauni žmonės norėtų ūkininkauti. Audito rūmai ir jų ataskaita rodo, kad e, mes savo tikslo nepasiekėme, ypač jeigu vertinsime per demografijos rodiklių prizmę. Taip mes prarandame pakankamai ženklų skaičių žemės ūkio dirbančiųjų. Taigi yra bendroji žemės ūkio politika viena vertus, kuria be kita ko siekiama pritraukti jaunų žmonių žemės ūkio sektorių. Tai kita vertus, turime galvoti apie europinį modelį, galvoti apie žemės panaudojimo galimybės ir kokių garantijų galime suteikti žemės ūkio dirbantiesiems. Taip egzistuoja jau sistema ir labai daug lėšų yra skiriama ūkininkavimui palaikyti. Tačiau gal reikėtų iš naujo panalizuoti tą sistemą, nes ji neduoda tokio rezultato, kokio siekiame. Reikia pagalvoti, kaip patobulinti ir vertinimo sistemas, patobulinti lėšų panaudojimo kontrolės sistemas. Taip jos tobulinamos ir tai gerai. Bet man atrodo, kad vykdomų projektų ekonominio naudingumo koeficientas yra ko gero vienintelis, tikrai praktinių pobūdžių naudingas rodiklis, bet sistema vis tiek neveikia. Taigi, jeigu bendruosios žemės ūkio politikos srityje taikomi tokie mechanizmai, kurie nepasiteisina, tai reikia galvoti, kaip juos tobulinti arba jų atsisakyti. Ir mes matėme, kaip keitėsi padėti žemės ūkio sektoriuje nuo tada, kai buvo pasirašyta Romos sutartis. Ir jeigu iš laiko perspektyvos pažvelgsime, tai tikrai pasiekta įspūdingų rezultatų. Bet pastarėjai keliari metai buvo gana dramatiški. Ir kitais metais vėl bus rengiama ataskaita. Ir negalime joje vien tik tai kartoti kad žemės ūkio srityje egzistuoja problemos ir kad nepasiekiame prioritetų. Man atrodo, kad bendroji žemės ūkio politika yra prioritetinė ES politikos sritis. Tik reikia įvertinti, kokiais rodikliais vadovaujamės pasikeitė gyvenimo būdas kaimo vietovėse, pasikeitė ir reikalavimai, kurie keliami įvairiems sektoriams. Dabar vis daugiau kalbama apie tvarų vartojimą ir naudojimą, tai gal reikia peržiūrėti ir žemės ūkį. Jeigu norime pritraukti jaunų žmonių į žemės ūkį, mes dėja nesugebėjome to padaryti, todėl reikia dirbti toliau. Ir dar svarbu nepamiršti, kad jauni ūkininkai nėra atskira problema. Mes dar svarstysime ataskaitą apie kaimo plėtrą, bet bet kuriuo atveju apie visą tai reikia galvoti reformuojant BŽUP. Taip, reikalinga taupyti, bet ar tai reiškia, kad reikia vien tik mažinti lėšas, gal reikia uh, užtikrinti geresnį jų panaudojimą. Tokį panaudojimą, kad būtų pasiekti numatyti tikslai. Ir aš manau, mes turime šiam klausimui skirti daugiau dėmesio ir įtraukti jį į mūsų posėdžių darbo tvarkę. Dabar e, komisija. Pone pirmininkė, pone Kalenberg, pone Vicekovskiai gerbėmėjai komiteto nariai, ponios ir ponai. Na, pirmiausiai noriu padėkoti, kad suteikėte šią galimybę pasikeisti nuomonę dėl darbo dokumento, kurį parengė ponia Kadenbach. Komisija pritarė audito rūmų ataskaitos išvadoms. Viena vertus, parama jauniems ūkininkams yra gyvybiškai būtina, jeigu norima a, užtikrinti tvarų ūkininkavimą. Per paskutinę BŽUP reformą didelis dėmesys buvo kreipiamas būtent a, jauniesiams ūkininkams, buvo išplėsta parama a, kaimo plėtrai, ir atsirado nauji mokėjimai antrojo ramščio srityje, kurie anksčiau buvo būdingi tik pirmajam ramščiui. Taigi mes naują politiką pradėjome gyvendinti 15 metais ir dėja dar nepakanka laiko, kad galėtume įsamei įvertinti naujosios politikos rezultatus. Kitas dalykas, jūs teisingai pastebėjote, kad kartu kaita žemės ūkio sektoriuje yra sudėtingas ir ilgas procesas. Ir kartu, kai tai užtikrinti, nepakanka vien tik tai bendrosios žemės ūkio politikos. Reikia įvertinti ekonominę padėtį, bendrąją evoliuciją bei taip pat įvairius žemės ūkio sektorių poveikį darančius teisės aktus. Dar svarbu atkreipti dėmesį, ar įmanoma gauti žemės ir kaip e, vykdomas žemės perdavimas, kai seni ūkininkai pasitraukia iš ūkininkavimo, ar įmanoma ją perduoti jauniems ūkininkams. Po paskutiniosios BŽUP reformos buvo numatyta papildoma parama jauniems ūkininkams ir ūkininkams ta parama maksimaliai gali būti teikiama vienam ūkininkui penkerius metus. Komisija nekartą sakė ir siūlė galvoti ne tik apie pirmojo ramščio kontekste mokamą paramą, jauniesiems ūkininkams. Mes sakėme, kad svarbiausia pagalvoti, kaip jauni ūkininkai gali pasinaudoti bazinėmis paramos sistemomis ir visa apskritai, par, ir visa apskritai paramos sistema pagal pirmąjį ir antrąjį strai, e, ramsti. Ir kaip yra vykdoma nacionalinė paramos sistema. Dabar kalbant apie audito rūmo ataskaitą. Taip, labai daug kalbama apie sąlygas, kurio, kurios reikalingos jauniems ūkininkams, bet noriu dar kartą atkreipti dėmesį, kad jaunieji ūkininkai antrojo ramščio srityje gali pasinaudoti įvairiomis kitomis schemomis, pavyzdžiui, žinių perdavimas, konsultacijos, paslaugos, investicijomis į fizinės, fizinę infrastruktūrą, bendradarbiavimo teikiamis galimybėmis laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų mes ketiname paramą suteikti 170 tūkstančių jaunųjų ūkininkų. Aš jau minėjau, kad nebijotinai pirmiausia tai yra parama skiriama pagal pirmąjį ramstį, bet negalima tos paramos atskėti nuo bendros paramos sistemos. Dar norėčiau pasakyti, kad ateityje komisija ketina apskritai įvertinti bendrosios žemės ūkio politikos veiksmingumą, užtikrinant kartų kaitą žemės ūkio srityje. Jūs žinote, kad lapkričio 29 dieną komisija paskelbs komunikatą apie maisto pramonės ir ūkininkavimo ateitį. Ir ten bus labai daug dėmesio komunikete skirta kartų kaitai ir kaip ją užtikrinti. Nereikia pamiršti, kad šiuo atveju vaidmenį gali suvaidinti ir valstybės narės, kurios turi pakankamai galimybių pagal antrąjį ramstis skatinti jaunosius ūkininkus. Mes savo komunikate visus tuos aspektus plačiai aptarsime. Dabar um, komiteto nariai iškėlė keletą konkrečių klausimų. Ir pirmas klausimas, ar reikia atlikti papildomą vertinimą Na, jeigu kalbame apie pirmojo ramščio sritį, tai jūs žinote, kad pirmiausia turėtume vertinti pajamų paramą, o šioje srityje mes pastaraisiais metais tengiame supaprastinti taisyklės, sutvarkyti pačią pirmojo ramščio mokėjimų sistemų logiką. Žinote, kad apie 7 milijonus ūkininkų gauna parama, gauna naudos ir neįmanoma iš tiesų patikrinti kiekvieno ūkininko, patikrinti kiekvieną paraišką detaliai, atsižvelgti į konkrečius specifinius kiekvieno ūkininko poreikius. Todėl mes vadovaujamės ir tam tikrais e, bendraisiais principais. Mes taip pat įvedėme sistemą, pagal kurią pirmojo ramščio srityje bus atrenkami projektai, bet e, ko gero tai bus jau ateities darbas. Dabar antrasis ramstis. Aš manau, kad antrojo ramščio srityje būtent sudarydamos programas valstybės narės galėtų veikti veiksmingiau. Aišku, reikia išanalizuoti paramą teikiamą antrojo ramščio srityje, pažiūrėti, kokiomis priemonėmis e, parama teikiama vietos ir regionų lygių tikslinė parama jauniesiems ūkininkams. Visą tai vykdoma atrankos kriterijų pagrindų. Egzistuoja gairės, egzistuoja konsultacinė parama, tačiau poveikio įvertinimas jau turėtų būti daromas valstybių narių lygių. Dėl omnibus reglamento na, manau, kad gal da, ne dabar ir ne čia reikėtų svarstyti omnibus reglamentą. Ponas Flanagan e, šio reglamento klausimą iškėlė taip, dabar numatoma e, parama pagal omnibus reglamentą penkerių metų laikotarpiui. Labai ačiū. Aš nelabai supratau, koks komisijos planas keisti situaciją. Nelabai supratau, uh, E, ko imsimės, nes e, audito rūmų specialiosios ataskaitos išvados e, labai aiškios, griežtos. Neprimkite to asmeniškai. Aš nežinau, ar galima skyriaus vadovę atsiųsti čia, kad ji tada pateisintų tą visą likščiol vykdytą politiką. Taigi dvi galimybės. Arba mes tiesiog baigiame diskusijas ir paprašysime, kad atvyktų generalinis direktorius. Arba išklausysime jūsų nuomonės. Aš tikrai nieko nenoriu pasakyti prieš jūs, tai ne kritika jums. Tiesiog noriu pastebėti, kad nesažininga jūs atsiųsti čia, kad jūs pateisintumėte e, direktorato e, veiklą. Tikrai būtų gera, jei pats generalinis direktorius e, teiktųsi čia atvykti. E, Pone Kadenbach. Taip, pritarčiau pirmininkės pasiūlymui, nes baiminos dėl poros dalykų gali būti taip, kad parama žemės ūkiui nepasieks numatytų tikslų. Ir nepaisant to, ar viską piešime juodžiau ar šviesiau, e, vis dėlto negalime apsimesti, esą viskas čia tvarkoj. E, Pone pirmininkė apie tai taip pat kalbėjo. Aš esu įsitikinusi, kad BŽUP tikslas e, turėtų būti kurti aukštos kokybės maisto produktus, kuriuos kuriantys, auginantys e, ūkininkai galėtų oriai gyventi. Manau, kad turėtume ieškoti būdų, kaip e, efektyviausiai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Pirmadienį komisijos narys e, Hogam atvyks ir manau, kad su juo taip pat galėtume aptarti e, būsimus žingsnius. Na, o baigiant suteiksiu galimybę pasisakyti auditorumų nariui Vačiakovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komiteto nariams už diskusiją, komisijai ir visiems Trumpai kalbėsiu. Diskusijos metu užduotas vienas klausimas. Kaip atliekamas vertinimas? Po pietų pristatysiu kitą auditorumo ataskaitą. Tai yra kaimo plėtros programų vertinimas jos yra per stambios, tos programos įgyvendinimas trunka ilgai ir paprastai vėluojama jas įgyvendinti. Dabar mes pradedame diskusiją apie būsimąją bendro, žem, bendrą žemės ūkio politiką, kokia ji bus ateityje. Tačiau neturima vertinimo rezultatų ir visa ši diskusija rodo, kad 2017 metais tik 10 procentų lėšų buvo panaudota a, kaimo plėtros programų įgyvendinimui. Per ankstesnį laikotarpį panaudojimas siekia 70 procentų. Kitai žodžiai tariant, mes jau planuojame ateitį visiškai neįvertina dabarties rezultatų. Pane Kadenbach, kalbėjo apie daugelį dalykų ir kelia daugelį klausimų, bet e, pats svarbiausias klausimas, ar jauni ūkininkai gali gauti žemės? Ir paskutinis dalykas. Labai prašau jūsų nevertinti mūsų ataskaitos kaip rekomendacijos mažinti subsidijas ūkininkams. Ne, tikrai ne žemės ūkį reikia remti toliau, bet ta parama turi labiau ir geriau būti orientuota į tikslus. Jaunųjų ūkininkų problema tai nėra vien tik tai finansinės paramos problema. Yra kitų paramos galimybių siekiant kartų kaitos žemės ūkė. Apskritai kartų kaita žemės ūkė yra gana sudėtingas klausimas. Na ir dar. Pabaigai. Ponios ir ponai, žemės ūkio sektoriui reikalinga ilgalaikė vizija, ne septynių metų, 27 metų vizija. Mes turime įvertinti, kiek ūkių reikės 2040 metais, 50 metais, kokio dydžio tai turės būti ūkiai, ar jie turės veikti ekstensyviosios žemdirbystės pagrindu, ar tai bus šeimos ūkiai. Mes turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, o ne artimiausius septynis metus. Ir labai ačiū už galimybę pristatyti auditorumų specialiai ataskaitą. Kolegė Jauo, trumpai. Es que justamente en relación a esto que acaba de. Na, trumpai tik tai dėl to, ką pasakė panas Vojcehovski. Norėjau paklausti, ar audito rūmai e, atliko detalų tyrimą dėl to, kas daroma valstybės narėse, kiekviename regione dėl žemės nusavybės, jos perdavimo Na, aišku, viskas priklauso ir nuo įstatymų. Mm, žemės perdavimo tėvo vaikams ir taip toliau. Iš tikrųjų, dėl žemės nusaibės varsybės narėse, nusaibės teisių, reikia tai vertinti detaliau. Na, šis klausimas yra ne auditoriams, nes šalių teisės aktai nebuvo audituojami mūsų audito metu. Aš visiškai sutinku, kad tai yra labai svarbus klausimas. Galimybė turėti žemės. Tai nėra informacija iš mano audito, bet mano šalyje, Lenkijoje, paskutinį kartą, kai buvo pakeisti teisės aktai, atsirado apribojimas galimybei pirkti žmonėms žemę, kurie nėra ūkininkai. Taigi pirmenybė teikiama ūkininkams. Tai yra vienas iš pavyzdžių dėl sprendimo. Šis klausimas, aišku, nebuvo audituojamas, nes šalių teisės aktai nėra mūsų audito tiks, e, objektas. Taigi lauksime diskusijų su komisijos nare. Pone Kadenbach žodžio taip pat neprašo. Baigėsi mūsų šiandienos rytinis posėdis. Noriu padėkoti visiems, kas dalyvavo ir noriu, taip pat norėčiau paprašyti, kad visi kaip galėdami tyliau išeitų iš salės.